So, nach einem langen. Taigi, po ilgo savaitgalio galime pradėti savo aplinkosaugos komiteto darbą. Ir iš karto turiu pateikti Jums pranešimus. Visų pirma, e, darbo tvarkės punktai 7 ir 6 nukeliami į vėlesnį laiką. Nėra vertimo? O dabar? German Dutch. Nėra vertimo. Ar, veik, ar yra vertimas? Ar galite girdėti vertimą? Taigi pradėsiu dar kartą. Pradėsiu dar kartą. Norėčiau dar kartą visus pasveikinti susirinkusius į komiteto posėdį ir turiu e, tokius pranešimus. Šeštasis darbo atvarkės punktas e, - Horizontas 2020. Ir septintasis darbo tvarkės punktas - specialioji programa, kuria įgyvendinama e, programa Horizontas 2020. Šiuos darbo tvarkės punktus nukeliame vėlesniam laikui, tai yra šiandien jų nenagrinėsime. O penkioliktą darbo tvarkės punktą, e, tai mes diskutuosime ne uždarame posėdėje, bet viešai. Taigi 15 darbo tvarkės punktas yra viešas ir e, jos varsimas nėra uždaras, kaip skelbiama darbo tvarkėje. Na, o dabar galime pereiti prie antrojo darbo tvarkės punkto. Yra teikiamas vertimas į visas kalbas ir šiandien vyksta premjera, nes pirmą kartą yra verčiama į kroatų kalbą. Tai yra vertimas mūsų naujiesiems kolegoms. Toliau kitas mano pranešimas. Yra du kolegos, kurie paliko parlamentą. Tai yra kolegė Dibrun ir kolegė Romana Plamp. Ji bus naujoji aplinkosaugos ministrė savo e, šalyje, Rumunijoje. Taigi jinai bus kitoje pusėje, kitoje institucijoje ir mes galėsime su ją dėrėtis e, toliau kalbėdami apie ES aplinkos saugos politiką. Ir norėčiau pasveikinti kolegę oficialiai e, pradėjus eiti šias pareigas. Ir linkiu jai sėkmės. Dėl to mūsų komitete atsirado du nauji kolegos, tai yra pakaitiniai nariai, tai yra kolegė Mendovas Leveti ir kolega Ivan. Abu šie kolegos pakeičia palikusius mūsų komitetą kolegas. Toliau trečiasis mano pranešimas. E, kolega, kolegė Kleveti kaip tik įėjo į salę. Ji sėdi už kolegos jo lainin, taigi sveikinu jūs atvykus, pradėjus dirbti šiame komitete. Klyviti. Praš, taigi sveikinu pradėjus dirbti parlamente, mūsų komitete ir linkiu sėkmės. Toliau trečiasis mano pranešimas. E, dar, sveikatos darbo grupė posėdžiaus trečiadienį, gegužės 30 dieną nuo 4 iki 6 valandos salėje A5G2. Ir ten bus kalbama apie vidurio laikotarpio peržiūrą ir uh, ES sveikatos apsaugos strategijos peržiūra. Na, o dabar keliaukime prie trečio darbo tvarkės punkto. Šiandien mūsų komitete lankosi svečias, norėčiau nuoširdžiai pasveikinti aplinkosaugos komisarą Janešą Potočniką. Šiandien keisimės nuomonėmis su šio komisijos nariu. Ir tai yra jau mūsų parlamento ir komiteto tradicija. Šio pasikeitimą nuomonėmis paskirstysime į tris dalis. Yra daug kolegų, kurie paprašė žodžio. Bet visų pirma, norėčiau suteikti žodį komisarui. Galbūt padarykite trumpą įžangą, o paskui turėsime galimybę užduoti klausimus, nes kolegos turi tikrai daug klausimų. Taigi prašau, ponė komisarė, žodis jums. Dėkoju. Short introduction. Padarysiu trumpą įžangą, pakalbėsiu apie penkias minutės. Turime pakalbėti apie komisijos teisė, kurios pasiūlymus 2013 metais susijusius su išteklių naudojimo efektyvimu. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane į šį posėdį pasidalinti e, komisijos planais, ateities planais. Jūs tikriausiai atsimenate, kad aš visuomet pabrėždavau tris pagrindinės prioritetinės rytis. Tai yra biologinė įvairovė ir teisės aktų įgyvendinimas šioje srityje e, bei e, išteklių naudojimo efektyvumas. Dėl išteklių naudojimo efektyvumo mes parengėme savo tvarumo strategiją ir norime kiek įmanoma greičiau pagreitinti e, įmanoma išeimą iš dabartinės krizės. Gebrandi pranešimas, kuris buvo patvirtintas praėjusią savaitę, yra aišku signalas ir e, reiškia, kad mes toliau turime siekti pažangos. Tas pranešimas taip pat siūlo, teikia įvairius pasiūlymus, kaip būtų galima pabaigti kelio gairių praną, planą ir kaip būtų galima įgyvendinti teisės aktus šioje srityje. E, praėjusią savaitę plenarinėme posėdėje buvo pateikta daug pasiūlymų ir e, vienas iš jų buvo, kad mes turėtume orientuotis į reikalingus veiksmus, tačiau mes negalime laukti, kol bus patvirtintas kelio gairių planas. Išteklių naudojimo efektyvumas jau dabar yra svarbus visų komisijos tarnybų uždavinys. E, ir tai atsispindi Europą 2020 strategijoje. Kelio gairių planas mums aiškiai rodo, koks yra mūsų požiūris, e, kad reikia saugoti mūsų išteklius, taip pat e, skatinti ekonomikos transformaciją ir taip pat inicijuoti vairius priežiūros procesus. Taip pat mes rengiame komunikatą, komisijos komunikatą dėl vieningos žaliųjų produktų rinkos. 2013 metais mes pateiksime iniciatyvą dėl e, tvarių maisto produktų ir tvarių pastatų. Taigi tai yra platus požiūris, platus, e, platus e, klausimas. Šiemet vėliau mes pateiksime taip pat komunikatą dėl e, vandens telkinių apsaugos. 2013 metais pateiksime išsame ataskaitą dėl e, oro kokybės apsaugos. Taip pat e, atsižvelgsime į Ženevoje pasiektų susitarimus ir Göteborgo protokolo atnaujinimą. E, taigi išteklių naudojimo e, efektyvumas yra mūsų darbo tvarkės prioritetas ir mes dalysime viską, kad e, būtų toliau gyvendintama biologinės įvairovės direktyva, kuri buvo patvirtinta praėjusiais metais. Ir ji yra grindžiama gerų bendradarbiavimų Nagojoje ir susitarimais, kurie buvo padaryti, e, kurie, dėl kurių buvo susitarta tuo metu Nagoje. Mes taip pat e, dirbame prie teisėkuros priemonės, kuri reglamentuotų invazinių augalų rūšių E, situaciją ir taip pat įvairių chemikalų naudojimą. Tačiau atitinkamų teisės aktų patvirtinimas yra tik pirmasis žingsnis. E, kalbant apie ateitį, svarbu užtikrinti tų teisės aktų tinkamą įgyvendinimą. Taigi mes siekiame geresnio įgyvendimo visų teisės aktų, kurie buvo patvirtinti uh, kovo mėnesį ir mes norime, kad tas įgyvendinimas vyktų kiek įmanoma nuosekliau ir būtų atsižvelgta į aplinkosaugos poveikio vertinimo išvadas. Toks išsamus požiūris tai reiškia, kad mes e, neskirstome e, atskirų veiklos ryčių, e, mums aktualios visos veiklos rytis - energetika, transportas, žemės ūkis ir netgi užsienio reikal, užsienio politiką. Diskusijos dėl komisijos pasiūlymo dėl daugiametinės finansinės programos yra tam tikras išbandymas e, komisijos programai ir bandymui veikti tarp disciplininių mastų. Ir mes manome, kad išteklių e, naudojimo efektyvumas turėtų būti tema, kurią nagrinėtų ITRE komitetas, ENVI komitetas, Žemės ūkio komitetas ir kiti parlamento komitetai. Taip pat mes tęsėme e, diskusiją su valstybėmis narėmis dėl įvairių mokesčių sistemų e, įvairių paskatų žaliajam augimui. Europos semestro procesas yra tinkamiausias būdas, kaip būtų galima įtraukti šį procesą į e, valstybių narių ekonominius planus ir geriau gyveninti S 2020 strategiją. E, kaip žinote, rytoj šią temą vyks komisijos posėdis. Taip pat e, svarbus dalykas yra žalieji ištekliai. Ir efektyvaus išteklių naudojimo platforma, kuri buvo patvirtinta šiemet, šiemet turėtų būti pradėta įgyventi jau 2013 metais. Pirmasis posėdis dėl to įvyks kitą savaitę. Na ir galiausiai vėliau šiemet mes pateiksime pasiūlymą dėl naujos pagrindų direktyvos, dėl aplinkosaugos programos. Ir aš norėčiau įvertinti komisijos darbą dėl E, šeštosios mokslinių tyrimų pagrindų programos ir jūsų pranešėjo Jolainen darbas šią temą. Ir manau, kad šis darbas prisideda prie S 2020 strategijos ir prie geresnės mūsų piliečių gerovės bei sveikatos apsaugos. E, mes labiau kaip niekada turėtume dirbti iš vien, kad visos mūsų ambicijos taptų realybę ir kad e, tuo galėtų pasinaudoti visi ES piliečiai. Aš stengiausi savo įžangoje paliesti įvairius aspektus, e, nors žinau, kad mes galbūt kalbėsime E, mažiau kalbėsime apie vandens politiką, bet kalbant apie išteklių naudojimo efektyvumą, svarbus visi klausimai. Dėkoju ponui Potočnikui, sako pirmininkas, už trumpą apžvalgą, kas yra planuojama. Mes, aišku, turime turėti omenyje, kad jeigu kalbame apie pranešimus dėl teisėkuros aktų, tai tuomet parlamentui e, galutinis terminas yra 2013 m. kovo mėnesis. Tai reiškia, kad visi pasiūlymai, kurie bus pateikti po kovo, e, po kovo mėnesio ir vėl nėra vertimo, klausė pirmininkas. Nochmal von vorn. Okay. Su pirma, norėčiau padėkoti komisarui už šią apžvalgą. Ir kalbant apie teisėkuros aktus, apie pranešimus dėl teisėkuros aktų, parlamentui galutinis terminas yra 2013 m. kovas, nes visi, praneši, visi pasiūlymai, kurie bus pateikti vėliau, jeigu komisija juos pateiks vėliau, tai tuomet parlamentas ne, nespės jų išnagrinėti šioje kadencijoje, nes jau 2014 e, m. kovo mėnesį mes pradėsime rinkiminę kovą o nuo balandžio nebevyks posėdžiai parlamento. Taigi norėčiau kreiptis į komisiją ir turėti tą omenyje, teikiant pasiūlymus dėl teisėkuros aktų. Jie turėtų mus pasiekti iki 2013 metų kovo mėnesio, kad mes galėtume dar šioje parlamento kadencijoje E, nagrinėti tuos pasiūlymus ir įgyvendinti. Mes kalbėjome apie išteklių naudojimo efektyvumą. Man atrodo, šį klausimą mes tikrai jau daug kartų nagrinėjome. Plenarinėme posėdėje įvyko puikios diskusijos dėl Gebrandi e, pranešimo. Pasisakė apie 50 kolegų ir tai tikrai buvo vaisingos diskusijos. Tačiau nekalbėsiu čia ilgai, nes e, kolegos laukia žodžio ir pirmiausia suteiksiu žodį ponui Richard Zeber iš EPP frakcijos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Diskusijos, kurios skirtos aplinkos sauginiams temoms yra iš tiesų labai jaudinančios ir aktualios. Norėčiau pasveikinti komisarą e, su sėkminga žaliaja savaitė. Man atrodo, kad tai buvo puikia inicia, iniciatyva puikia galimybė parodyti piliečiams, ką ES veikia aplinkosaugos rytyje. Ir mes turime bandyti ne tik kurti gerus teisės aktus, bet ir stengtis juos išaiškinti savo piliečiams. Tačiau nepaisant to, man atrodo, kad yra tam tikrų problemų susijusių su aplinkosauginiais teisės aktais ES. Ta problema, e, didžiausia problema yra skirtingas teisės aktų įgyvendinimas valstybėse narėse. Ir džiugu, Džiugu, kad jūs įgyvendinimo klausimą įtraukėte į komisijos darbo programą, tačiau nepaisant to nematau kol kas jokios pažangos ir norėčiau e, kreipti didžiulį dėmesį į oro taršos ir vandens apsaugos sektorius. E, kitą savaitę bus e, parengta ataskaita dėl oro kokybės ir mes matome, kad dauguma ES regionų e, vis tik neįgyvendina ES standarto dėl oro kokybės, nors buvo taikoma daug apribojimų, pavyzdžiui, dėl šildymo sistemų ir, ir, ir kitokių, tačiau nepaisant to valstybėms narėms vis tiek nepavyk, nepavyksta pasiekti rezultatų. Kai kurios e, kai kurie regionai tikrai labai atsilieka. Taigi manau, kad mes čia turėtume e, ieškoti kažkokio požiūrio e, politikos, kuri padėtų įsigilinti į tą, į tą specifinę valstybių narių situaciją, o ne pasirinkti tokio bendro požiūrio ir siekti tikslų, kuriuos galbūt sunku įgyveninti. Taip pat įdomus reiškinys yra susijęs su vandens rytyje. E, mes gavome komisijos pasiūlymą, aš esu pranešėjęs šią temą, tačiau pasižiūrėjusi komisijos pasiūlymą ir siūlomas ribinės vertės, iš karto matosi, kad bus e, daug problemų, nes jeigu valstybės narės turės įgyvendinti, e, įrengti naujus vandenvalos įrenginius, ketvirtos pakopos vandenvalos įrenginius, tai, tai su, bus susijęs su didžiuliais kaštais ir tai bus e, tikrai didžiulė problema valstybėms narėms. Taigi signalas, kurį mes turime pasiūkti, pasiūsti valstybėms narėms, e, reikia. E, ir iš, būtų toksai, kad nepaisant didelių investicijų valstybėms narėms bus vis tiek e, sunku pasiekti tikslų, o taip neturėtų būti. Todėl mes turime e, kalbėti apie e, apie įvairių medžiagų autorizavimą, leidimų joms išdavimą. Ir iš tiesų, gerbiamas komisarė, yra labai tikriausiai būtų tikslinga kalbėti ne apie naujus teisės aktus, o apie geresnį jau dabar egzistuojančių teisės aktų įgyvendimą, kad būtų galima atsižvelgti visas problemas, kurios kyla valstybėms narėms. Tik tokiu būdu mes prisidėtume prie aplinkos auginės situacijos. ES dėkoju toliau jo Lainen. Uh, Gerbiamas komisarė Potočnek, jeigu teisės aktai yra pateikiami taip greitai, kaip e, jūs juos pristatėte, tai šiemet mes iš tiesų dar sulauksime daug pasiūlymų, tai yra tikrai didžiulis tempas, penkios minutės nėra daug. Mano klausimas būtų toks, e, kokių konkrečių teisės aktų pasiūlymų mes galėtume laukti iki 2013 metų kovo, ar yra kažkoks konkretus teisės aktas dėl išteklių naudojimo efektyvumo, ar, turime, ar galime jo, tokio teisės akto tikėtis kitoje kadencijoje. Taip pat norėčiau paklausti, paklausti, koks yra sąrašis tarp, e, apli, e, tarp išteklių naudojimo efektyvumo e, kelio plano ir tvarumo strategijos bei septintosios aplinkosaugos pro programos. Ir e, klausimai susijęs su paskutinė aplinkosaugos strategija, ar jie jau yra parengti, ar dar bus kažkokios kažkokio naujo dinamiškumo. Taigi, kaip jūs siekiate suderinti šias tris iniciatyvas, šias tris programas? Praėjusią savaitę plenarinėme posėdėje mes uždavėme klausimą valstybėms narėms, ar yra išteklių naudojimo nacionaliniai planai, nes e, kalbant apie klimato kaitą, yra e, klimato atšilimo mažinimo nacionaliniai planai e, ir galbūt reiktų įtraukti tokius valstybių narių planus ir į efektyvaus išteklių naudojimo e, planą. Ir aš žinau, kad e, E, pavyzdžiui, Vokietija e, šią savaitę pristatys Bruseliui savo efektyvaus išteklių naudojimo planą ir iš tiesų būtų prasminga, kad visos valstybės narės darytų tą patį, nes tokiu būdu mes galėtume palyginti ir pažiūrėti, kiek pasiekta pažangos. Dėl teisės aktų dar norėčiau užduoti du klausimus. Triukšmas yra labai aktuali tema. Mano klausimas būtų, ar kalbant apie triukšmo politiką, ar mes galėtume šiek tiek pagerinti teisės aktus. Richard Zeber e, paminėjo oro taršos problemą, iš tiesų tai yra aktuali problema. E, reikia taip pat kalbėti ne tik apie orą lauke, bet ir patalpų viduje, nes dauguma žmonių dirba patalpose ir ar komisija. E, ką nors bandys daryti šioje srityje, tai yra gerinti oro kokybę patalpose, kur žmonės gyvena ir dirba. Dėkuoju toliau Chris Davis. You, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip pirmininkas sakė, mes turime atsargiai žiūrėti į tą tvarkaraštį, kad e, dėl to, kad yra daug priežasčių, nes parlamentas e, iš principo nėra nusiteikęs prieš pirmojo svarstymo susitarimus, ypač dėl ekologinių klausimų, tačiau m, manau, kad ne visuomet yra lengvos dėrybos su taryba, todėl ne visuomet pavyks pasiekti e, susitarimo pirmojo svarstymo metu dėl įgyvendinimo matau daug dokumentų, kurie, teisės aktų, kurie nėra įgyvendinti ir kurie nerodo, kad komisijai pavyko kažko pasiekti e, įgyvendinimo srityje. Galbūt jūs galėtumėte pakeis, pateikti tam tikrus skaičius, kad pristatytumėte mums konkrečią situaciją. E, pateiksiu pavyzdį. E, nebenaudojamų transporto priemonių direktyva. E, Ji buvo patvirtinta 99-2000 metais, o nuo 2006 metų įsigaliojo reikalavimas, kad viso, visos valstybės narės e, turėtų gaminti tokius automobilius, kurių 85 procentai dalių būtų perdirbamos. E, iki 2015 metų tai turėtų sudaryti 90 procentų. E, ir kiek suprantu, dabar. E, beveik nėra valstybių narių, kurios pasiekė tą 85 procentų tikslą. Jos da, bando daryti, ką gali, tačiau niekas ne, nedaro spaudimo valstybėms narėms, kad jos pasiektų tų, re, rekomen, tų re, reikalavimų. Iš tiesų tai yra geras teisės aktas. Jo laikosi netgi šalis už ES ribų ar laikosi panašių nuostatų, Ir todėl būtų labai svarbu, kad e, ir ES valstybės narės laikytųsi perdirbimo, tokių pat perdirbimo nuostatų, ir tai yra beje susijęs su išteklių naudojimo efektyvumu. Ir galbūt komisija inicijuos sutarties pažydimo procedūras, kad būtų pasiekta daugiau pažangos įgyvendinimo e, srityje ir galbūt jūs galėtumėte paminėti, kokius, kon, kokias konkrečias priemonės ir kokius e, sutarčių pažeidimo, kokias procedūras taikys komisija, kad būtų užtikrintas geresnis įgyvendinimas. Dėkoju Krisai ir norėčiau pasakyti, kad tai yra normali procedūra, kad e, kai dokumentai svarstomi dvi, dviejų svarstymų procedūra, o ne per pirmąjį svarstymą jau yra susitarta. E, Kitas kalbėtojas yra Bas Eichhout. Dėkoju. Dėkoju taip pat komisarui Potočnekui už tai, kad jis pristatė išteklių ef, nu, efektyvaus išteklių naudojimo planus ir prisimenant plenarinį posėdį mes tikrai turime gerą viziją, tačiau esminis klausimas yra, kas bus toliau. Mes turime pat įgyvendinti teisės aktus, mes turime viziją, turime teisės aktą, matome netgi e, tų teisės aktų potencialą, ekonominį potencialą. Tačiau esminis klausimas yra, kokius konkrečius veiksmus atliks komisija, kad būtų kiek įmanoma geriau įgyvendinami teisės aktai. Norėčiau pabrėžti tris esminius dalykus, kur mums reikia e, konkrečių gairių. Visų pirma, tai yra ekodizaino direktyva, nes manau, kad šios direktyvos e, taikymos rytis turėtų būti išplėsta, kad būtų e, taikoma visiems energetiniams produktams ir produktų dizainui. Ar me, mes galime tikėtis šitos direktyvos e, kažkokios peržiūros, ar jūs ketinate plėsti direktyvos taikymos rytį ir ar tai bus E, tas dokumentas, kurio mes galime tikėtis iki kitų metų kovo mėnesio. Tai galbūt svarbiausias klausimas. Toliau kitas klausimas susijęs su biomase. Jeigu pasižiūrėsite, kaip mes dabar e, sprendžiame biomasės klausimus Europos Sąjungoje, e, mes matome, kad kol kas e, biomasė naudojama labai neefektyviai. Aišku, mes e, stengiamės ją labiau propaguoti per mūsų atsinaujinančio energetikos šaltinių tikslus. Taip pat žinome, kad yra labai e, svarbus tvarumo kriterijai, vyksta diskusijos dėl, jo, dėl jų, bet kada mes galime tikėtis konkrečių e, e, kriterijų susijusių su biomase iš komisijos, ypač kalbant apie efektyvų jų naudojimą. Toliau e, trečioji tema. Galiu pasakyti, kad aš šiek tiek nusivylęs nusivyliau dėl to, kad kalbėdami apie ekologizavimą ir žal, žalėjimą jūs nekalbate apie e, žemės ūkio politiką, ypač kalbant apie maisto produktus. Žinau, kad Jūsų generalinis direktoratas rengia žalėją knygą dėl fosfatų ir žinau, kad dar ją pamatysime iki vasaros E, atostogų. Galbūt ta žalioji knyga galėtų būti e, konkretus pavyzdys, kai būtų galima geriau panaudoti fosfato išteklius ir galbūt tai čia galėtų prisidėti prie jūsų darbo ir pramonės generalinis direktoratas, e, kad nebūtų e, įvežami kad nereiktų įvežti šių medžiagų iš kitų šalių. Dėkoju toliau Hanna Rosbach. Danke, Vorsitzende. Um, ähm, ich möchte, nein, ihr Treugarde Budensk. Um, Dėkoju, ponia pirmininkė. Tai yra teisės aktas, kurį reiktų įgyvendinti kiek įmanoma greičiau, ypač kalbant apie naudą individualiems piliečiams. Mes esame parengę tikrai daug gerų dokumentų šiuose parlamento rūmose, bet iš tiesų e, kai kada e, galbūt tie dokumentai nepasiekia paprastų žmonių. kalbant apie vandens energijos e, naudojimą, taip pat e, patalpų izoliavimą ir kitus dalykus, taip pat apie saulės ir pirmininkas nutraukė kalbėtų ir sako, kad yra problemų dėl vertimo, nėra vertimo į prancūzų kalbą. Tai tada galbūt aš kalbėsiu vokiškai, sako kalbėtoja, jeigu nėra vertimo. Dabar atrodo vertimas yra, jūs galite kalbėti daniškai. Øh, Taigi, tęsiu toliau. Jeigu mes kalbėtume apie televiziją, apie viešuosius ryšius ir apie kitas galimybės, kaip būtų galima pasiūsti žinę žmonėms, kad žmonės suprastų, kad e, mes tiesiog turime uh, savo kasdieninėme gyvenime daryti viską, kad gyventume ekologiškiau, kad taupiau naudotume išteklius. E, kolegos kalbėjo apie vandens taršą, e, tačiau aš norėčiau kalbėti apie e, farmakologinį atsparumą. Apie farmakologinę taršą vandenyje. Tai yra taip pat aktualus klausimas. mes žinome, e, kokia yra tarša susijusi su žemės ūkiu, kokia yra vandenų tarša, bet e, taip pat yra ir kiti, kiti teršėjai ir tai yra taip pat svarbus klausimai. Dėkoju toliau, ponas Derosi. Dėkoju, ponė komisarė. Man labai malonu su jumis susitikti ir norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs numatote kovoti, nes ta kova labai brangiai kainuoja su CO2, turint omenyje, kad e, visiškai nesidomima savartynais, kadangi ten yra įvairiausių toksiškų, kancerogeniškų ir pavojingų medžiagų. Ir e, čia jūs sakote, kad visą tai turi atlikti pačios valstybės narės. Aš manau, kad e, labai pavojinga laikyti Europoje tokias pavojingas vietas, kurios kancerogeninės, toksiškos yra. O kita vertus, jūs sakote, kad e, įmonės turi mokėti vis daugiau mokesčių, o kita vertus, e, jūsų kolega Almūnija, pavyzdžiui, sako, jog jog yra, net, esant netok, netokioms griežtoms aplikonsauginėms nuostatams, mūsų kova su šiltnam efektu gali būti netokia veiksminga. Subsidijos yra teikiamas iki 85 procentų sumažės iki 75 procentų iki 2020 e, metų. Tačiau kas mokės už tą skirtumą, o e, tą skirtumą mokės e, valstybės narės ir, ir jų pramonė. Tai viena vertus, jūs norite užkrauti mūsų pramoniai per nelik didelės sąnaudas ir jos mokės už CO2 ir pamatysim tai per mineralinį vandenį, pavyzdžiui, o kita vertus Valstybės narės, kurios dabar e, gauna 85 e, procentų dydžio subsidijas, tačiau e, kita vertus jūs sakot, kad e, nenorite užsiimti savartynais iš dviejų dalykų. Vienas, jūs turite aiškiai pasakyti, ką konkrečiai norite daryti, nes e, yra, kaip sakiau, labai daug toksiškų medžiagų įvairių sunkiųjų metalų, kurie yra iki 12 e, metrų gilyje dirboje. Ir ar norite, kad e, ir toliau žmonės mirtų nuo vėžio ir kitų e, lygų, ar norite, kad Europa vis dėlto kištųsi į tuos dalykus, ar e, nenorit, kad būtų konkrečiai kovojama su tai ir su CO2 taip pat. Dėkoju. Baigiame kalbėtojų kalbėtus frakcijų vardu, buvo ir tuo pačiu pirmąjį klausimų raundą, buvo kalbama apie išteklių efektyvumą, apie vandens taršą. E, kol kas, kalbant apie pramonę, mes galime kalbėti tik apie savanoriškus įsipareigojimus, kurie dėje nenuvedė toli. Taigi, e, ar komisija bus tokia ryštinga ir drasi ir e, pareikalaus išorės kaštų įtraukimą į vidaus kaštus ir ar tai bus e, naujo pasiūlymo dalis, ypač transporto srityje, pavyzdžiui, dėl eurovinietės, ar e, to galime tikėtis ir aplinkosaugos srityje, ar e, bus paisoma šio principo, mes nuolat jo reikalaujame, reikalaujame jo savos iniciatyvos pranešime, kurį rengiame e, e, šiame komitete. Aš žinau, finansų politika e, ir mokesčių deklaravimas yra susijęs su diskusijomis, tačiau jeigu mes tikrai norime kažko pasiekti, mes turime e, siekti, kad e, už vandenį ir kitas medžiagas būtų nustatyta atitinkama kaina ir kad to nustatyto principo nebūtų, jis nebūtų laužomas. Quite a long list. Iš tiesų, gana ilgas klausimų sąrašas ir jeigu pradėsiu aiškinti dalykus, kurie yra susiję su struktūrinio dialogo antra ir trečia tema, galbūt aš susipainėsiu, bet pabandysiu. Visų pirma, e, Richardas palėtė klausimą dėl įgyvendinimo, ypač dėl trečiosios dalies. Man atrodo, tai iš tiesų yra labai svarbus klausimas ir jūs minėjote, kad daugumą atvejų mes nematome realios pažangos ir tai iš tiesų yra tiesa. Manau, kad to neįgyvendinimo ar nepakankamo įgyvendinimo šaknis iš tiesų yra labai gilios ir skirtumai tarp valstybių narių yra dar didesni, dar gilesni. Taigi naujasis požiūris, kuriuo mes bandėme taikyti, kalbant apie teisės aktų įgyvendinimą ir mūsų nauji pasiūlymai, kuriuos pateikėme savo komunikate, mes tuose pasiūlymuose būtent bandome spręsti šią problemą. Tačiau iš esmės yra dvi esminės problemos, su kuriomis susidurėme Europoje. Piliečiai nepasitikė savo vyriausybėmis, o vyriausybės nepasitikė viena kita. Taigi tai yra esminės, e, esminė problemos šerdis ir mes turime spręsti šią problemą visi kartu. Mes pabrėžiame du dalykus, kuriuos aš paaiškinsiu vėliau. E, vienas iš jų yra didesni, toksai labiau sisteminis požiūris į žinias, e, atsisakymas tokio ad hoc požiūrio, o kitas e, dalykas yra gebėjimų e, valstybėse narėse stiprinimas. Tai yra, kad valstybių narių sistemos būtų kiek įmanoma labiau panašios, kad e, būtų siekiama visų institucijų atsakomybės. Aš kalbu apie vairias inspekcijas, teismus, e, vyriausybės ir taip toliau, visas įmanomas institucijas. Galbūt tokiu būdu būtų galima pasiekti geresnių rezultatų ir galbūt tokiu būdu būtų galima gražinti piliečių pasitikėjimą vyriausybėmis. Tai e, buvo paliesta diskusijose dėl komunikato, nes, aišku, toks, ta, tas, kas man labiausiai patiktų, tai būtų, kad e, diskusijose dėl įvairių programų mes pasiektume susitarimo ir suvienytume savo veiksmus, nes kitaip mes nepasieksime to vieningo požiūrio. E, mes galime e, inicijuoti vieną sutarties pažydimo procedūrą po kitos, tą paminėjo Krisas, tačiau esminis klausimas šiandien kalbant apie e, sutarties pažydimo procedūras dėl oro politikos e, mums. Mums reikia ieškoti ieškoti kažkokių prioritetų įgyvendinimo srityje, nes iš tiesų mes iš, turėtume inicijuoti procedūras prieš visus, kurie pažeidžia teisės aktus, bet jeigu yra šimtai tokių atvejų, tai tuomet reikia priimti kažkokį sprendimą. Ar mes turime pagreitinti procesus susijusius su tais, kurie pasiekė paži pa, pažangos, e, kurie pasiekia daugiau gyventojų. Aš nežinau, koks yra atsakymas, nes yra sunku e, reaguoti į visus pažeidimus vienu metu. Mes apie tai intensyviai galvojame, tačiau iš kitos pusės yra keturi šimtai mūsų, e, mūsų direktorate dirba 470 žmonių ir, ir jie nesugeba susitvarkyti su tiek pažeidimu. Aišku, tai nėra atsiprašymas, bet, bet norėčiau pasakyti, kad nu, tiesiog objektyviai kalbant tai yra neįmanoma e, spręsti tų problemų. E, Vienu metu. Toliau kitas klausimas buvo užduotas e, susijęs su kitais metais. Vienas svarbiausių mūsų ketinimų yra oro politikos peržiūra. Šiandien aš pabrėžiau, kad tai bus labai sudėtingos diskusijos, nes oro politika šiuo metu nėra labai lengvas klausimas ES. Ir jeigu nori, norime spręsti šį klausimą, šią problemą, e, tai mes turime E, bandyti ieškoti kažkokio bendro atsakymo į iškilusius klausimus ir problemas. Ir tai yra tikrai labai sudėtinga, ypač dabar tai atsiskleidžia diskusijose dėl Göteborgo protokolo. Ir mes e, žinome, kokie yra valstybių narių įsipareigojimai. Jie yra susiję su ambicijomis, tai yra susiję taip pat su tikslais 2020 metams. Ir mes peržiūrėsime direktyvą jau žinote, kad ta peržiūra buvo atidėta kelis kartus komisijoje, nes Žinote, kad valstybės narės čia turi dėti pastangų, tačiau kita vertus e, iš pasaulio sveikatos organizacijos mes gavome tam tikrų ženklų ir iš tiesų, kalbant apie visuomenės sveikatą ir žalą visuomenės sveikatai, mes matome, kad e, oro politika, e, oro tarša yra labai svarbus dalykas. Oro tarša ir yra moksliniai įrodymai yra e, tiesiogiai susijusi su žala žmogaus sveikatai. Taigi e, oro politika yra labai svarbus dalykas ir mes tokių e, dalykų negalime ignoruoti, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie mūsų piliečių sveikatą. Toliau kitas dalykas, į kurį turime kreipti didžiulį dėmesį, tai yra efektyvaus išteklių naudojimo perdavimo platformą. Aš su tuo sieju didžiul, didžiul, didžiulius lūkesčius, nes manau, kad mums pavyks sudominti visuomenę, sudominti, sudominti žiniasklaidą tuo e, efektyviu išteklių naudojimu. Uh, ir galbūt mums net pavyks sudominti politikus, kad e, nustatytume kažkokius naujus tikslus, kurie yra labai svarbus ir, ir tai atsispindės e, ir pasaulio verslo taryboje susijusioje e, su šiais klausimais. Ir Rio konferencijoje, pavyzdžiui, buvo pateikti tokie didžiuliai skaičiai, kaip yra įgyvendinami tikslai. Ir tas Rio dokumentas atitinka e, šiek tiek mūsų tą efektyvumo dokumentą, bet e, mes matome, kad e, šis Rio dokumentas yra susijęs su verslo pasauliu ir tai yra labai svarbus dokumentas, nes mums reikia tam tikrų veiksmų ypač kalbant apie e, teisės aktų gyvenimą ateityje. Toliau kita svarbi problema, kuri buvo paminėta, yra. kuri taip pat atsispindi PSO dokumente, tai yra su aplinkosauga susijusios e, lygos. Ir Mes peržiūrėdami aplinkosaugos direktyvas turime taip pat atsižvelgti į šį klausimą. Taigi mes ir bandysime veikti šioje, šioje srityje. Toliau. Kaip jau minėjau, teisės aktų įgyvendinimas yra labai svarbus aspektas. Ekologinis ženklinimas, ekologinis dizainas, ekodizainas yra uh, svarbus klausimas. Ankstesnės komisijos šio teisės akto e, vertinimas buvo atliktas numatę, kad 2012 metais bus peržiūrėta šita direktyva ir bus e, peržiūrėta jos taikymo sritis kad ekodizaino direktyva keltų tokius reikalavimus, kurie būtų susiję su, e, su esama situacija ir su įvairiomis egzistuojančiomis priemonėmis. Negaliu e, teikti, kad ta peržiūra paneigs visą darbą, kurį mes atlikome iki šiol, tačiau e, turiu e, pabrėžti, kad čia yra labai svarbus įvairių produktų ekologinis atspaudas ir į tai turime atsi, atsižvelgti, ypač kalbėdami apie energi, energetikos produktų ekologinį ženklinimą. Taigi aš pats galiu pabrėžti, kad aš asmeniškai labai tikiu tuo ekodizainu, bet mes turime atlikti visus įmanomus e, žingsnius, e, kad užtikrintume, kad, e, kad būtų pasiekta pažangos ir kad mes eitume teisinga kryptimi. Ypač kalbant e, apie klausimus susijusius su, su biologinė įvairovė, biomase ir panašiai. Ir taip pat yra labai svarbu, nepriimti ilgalaikių sprendimų, nes tada tarsi įsispraudi save į kažkokius e, spastus ir tuomet e, nėra galimybės atsižvelgti įvairius šalutinius poveikius tos priemonės įvairiose sritise. Ir kai kada e, argumentai, kurie buvo e, svarbus prieš penkerius metus, pavyzdžiui, e, tampa nes, e, visiškai neaktualūs dabar. Taigi mes turime dėl to ir atitinkamai dirbti. Biomasė. E, kaip tik neseniai komisijoje vyko diskusijos dėl biomasės ir mes tikimės, kad reikia siekti pažangos, ypač atsižvelgiant į dabartinę situaciją, tačiau esminis klausimas yra, kaip siekti tos pažangos. Komisija rengia ataskaitas, tačiau yra esminis klausimas, kurio nereikia pamiršti, kodėl e, yra svarbi biomasė, kodėl yra svarbi Rio Plus ir, ir kitos politikos šioje srityje. Dėl to, atsakymas būtų dėl to, kad vyksta klimato kaita ir dėl to, kad mes turime kiek įmanome greičiau spręsti klimato kaitos problemą. Taigi turėkite omenyje šiuos dalykus, e, nagrinėdami šią temą ypač dabarties kontekste, nes yra labai svarbu, kad mes dėl įvairių priežasčių, e, pavyzdžiui, dėl to, kad investavome per daug ar panašiai, kad mes nepamirštume, kodėl, kokia yra esminė priežastis, dėl ko mes pradėjome uh, kurti šią politiką ir nagrinėti šį klausimą. Kalbant apie biomasę ir apie maisto grandinės ciklą fosfatus, tai yra klausimai, kurie buvo iškelti. Mes parengsime komunikatą šią temą iki šių metų E, pabaigos. E, dirbsime kartu su komisaru Tajani ties šio klausimu ir manau, kad e, tai bus svarbus dokumentas, kuriame bus galima apžvelgti įvairius svarbius elementus, kalbant apie kai kuriuos dalykus, kurie yra susiję su efektyviu išteklių naudojimu. E, Dėl fosfato mes renksime atskirą teisės aktą, bet dėl e, efektyvaus išteklių naudojimo aš jau e, savo įžanginėje kalboje minėjau, kad rengiame du dokumentus e, dviems sektoriams, kurie yra labai svarbus, kuriems reikia e, ypatingo, y, y, ypatingo nagrinėjimo, tai yra mobilumo sektorius, judumo sektorius, jam renksime ba baltąją knygą ir taip pat e, maisto. E, grandinę ir, e, ir pastatų e, efektyvumas. Taigi bus rengiami atitinkami dokumentai šiomis temomis. Toliau ponios Rosenbach klausimas. Sklaida yra labai svarbus e, klausimas. Ir aš tikiuosi, kad visuomet, kai mes diskutuojame efektyvų išteklių naudojimą, e, e, mes dedame lygybę ženklą tarp efektyvaus išteklių naudojimo ir efektyvaus energijos naudojimo. Mes turime, tačiau mes turime suvokti, kad efektyvus išteklių naudojimas yra platesnis klausimas, nes mes čia kalbame apie vandenį, apie žemę, apie vandenynus. Visa tai e, apima e, efektyvus išteklių naudojimas ir, tas, e, ir ta e, efektyvaus išteklių naudojimo pereinamoji platforma galbūt galėtų padėti mums e, labiau paskleisti šią idėją, išaiškinti ją. Ja Toliau dėl nacionalinių planų, man tai atrodo tikrai patraukli idėja ir e, galbūt efektyvaus išteklių naudojimo platformą mes galėtume panaudoti kaip tam tikrą išbandymą, e, kad galėtume nuspręsti, ar galime, pavyzdžiui, siekti tų nacionalinių planų ir, ir siekti geresnio įgyvendinimo šioje srityje, bet jūsų pasiūlymas buvo logikas. Toliau. E, farmakologinių produktų likučiai vandenyje. Tai yra taip pat svarbus klausimas. Negaliu pasakyti, kad, kad mes specifiškai kažkaip bandome spręsti šią problemą, tačiau mes vis tik bandome ją spręsti ir mes E, aktualizavome savo prioritetinį sąrašą dėl e, cheminių medžiagų vandenyje. Ir e, iš pradžių ten buvo įtraukti trys farmakologiniai produktai, kurie buvo klasifikuojami kaip labai pavojingi, o dabar mes šiek tiek pažeigė, pažengėme į priekį ir kol kas vyksta diskusijos dėl naujo to prioritetinių medžiagų sąrašo ir aišku, tos, to sąrašo atnaujinimas yra labai svarbus, ypač kalbant apie vandens pagrindų direktyvą. Ir e, kol kas dar mes nepriejome prie įgyvendinimo tos direktyvos, tačiau cheminė vandenų tarša turėtų būti tikrai lab, kiek mano greičiau sprendžiamas klausimas. Matijas, jūsų paskutinis klausimas buvo e, apie mokesčių politiką, fiskalinę politiką ir tą išorės kaštų įtraukimą į, į vidaus kaštus. E, mes iš tiesų dedame labai daug pastangų, ypač e, per Europinį semestrą išspręsti šios klausimus, tačiau e, nenoriu dabar pasakyti per daug, nes nežinau, kokie yra konkretūs pasiūlymai šią temą. E, bet bent kokiu atveju mes nagrinėjame šios klausimus, mes kreipiame dėmesį šios klausimus ir, ir mes dalį savo rekomendacijų formuluosime taip, kad e, būtų valstybės narės skatintos e, kurti ekologinius mokesčius, tačiau kita vertus mes nenorime didinti mokesčių naštos. E, mes turime žinoti, kad yra dideli darbo kaštai, darbo mokesčiai ES, taigi mes galbūt turime kalbėti apie tam tikrą mokesčių perskirstimą, e, tačiau iš darbo mokesčių į ekologinius, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse galbūt reikia papildomų e, mokestinių šaltinių, taigi mes kursime paskatas dėl aplinkos sauginių subsidijų. Tai taip pat yra svarbus klausimas, ypač šiuo laikotarpiu, kai mes, kai mūsų ekonomika išgyvena krizę, taigi tokie klausimai yra tikrai labai prasmingi ir, ir e, aišku, šie klausimai tai yra e, mokesčiai ir biudžeto balansas bei aplinkosaugos klausimai yra glaudžiai susiję, tačiau tas išorės kaštų įtraukimas į, į vidaus kaštus tai yra tikrai žaidimo dalis ir e, mes kaip vartotojai e, turime, e, tą aiškiai jaučiame per kainas ir iš tiesų tai yra svarbus klausimas, kurį turime pręsti, spręsti. Dėkoju. Dabar antrasis klausimų raundas, bet visų pirma norėčiau pasveikinti naują kolegą iš Portugalijos, Alda Susa. Jie yra naujoji pakaitinė narė. Sveikiname atvykus į mūsų komitetą. Dabar antrasis mūsų diskusijų raundas, Karl Heinz Florence. Uh, first to Commissioner yeah, just... for the introduction. Na, pirmiausia, reikėtų, kad komisaras padarytų pristatymą, o tada ponas Florence. Norėčiau padėkoti parlamentui, nes kalbama apie Rijo, apie poziciją, kuri įtraukta į dėrybinę poziciją. Žinau, kad jūs oficialiai konferencijoje dalyvauti, nu, nedalyvauti nusprendėte, tačiau vis tik tais e, informuojame nuolatos ir norėčiau, kad tie parlamentarai, kurie bus tenai, e, būtų su jais visada susitinkama. Mes esame pasirengę jums padėti, mes jau padirbėme su akreditacijomis, tad e, mumis galite pasikliauti. Dėl išlaidų irgi e, pritarėme jums ir pabandysime padaryti taip, kad galėtumėm mažiau e, sumokėti komunikacijų srityje. Šiaip iš esmės Rio plus 20 viršūnių susitikimas turėtų e, pasiekti konkrečių tikslų, nustatyti konkrečius tikslus ir jų siekti. Parlamentas to nori. Taigi mūsų pagrindiniai tikslai yra susitarti dėl tikslų, dėl to, kokius veiksmus reikia vykdyti dėl energijų, energetikos atsinaujinančių rūšių, dėl E, aplinkosaugos, dėl atliekų ir taip toliau viskas yra rezoliucijoje išvardinta, visa tai yra labai svarbus. Visa tai yra labai svarbu. E, ekologinė ekonomika turėtų būti plečiama, mes visi norime, kad jinai būtų plėtojama visur ir visiems ir ko gero reikėtų pakeisti čia įsivyravusi tokį nepajudinamą požiūrį. Siekiant ekologiškos ekonomikos, reikėtų pasižiūrėti, kaip viską e, įtraukti į tvarų vystimąsi. Ir žemę, ir dirbožėmį, viską reikia saugoti, reikia žiūrėti, kad būtų aprūpinama e, e, sveikais ir saugiais maisto produktais. E, pilietinė atsakomybė taip pat turi didelį vaidmenį atlikti, pereinant prie žaliosios ekonomikos, todėl mes turime susitarti ir jo dėl tikslių tikslų. ES siūlo uh, E, vystimo konkrečių pasiūlymų, tai tikrai galime pasiekti labai neblogų rezultatų. Mūsų tikslai visų pirma turi sustiprinti tūkstantmečio tikslus, reikia numatyti tam tikrą periodą po 2015 metų, reikia stiprinti tvarų vystimasi ir nustatyti holistinius tikslus. Dabar kalbant apie uh, taikymą, tai reikia e, visus nacionalinius išteklius, nesvarbu, kokie jie būtų, privatus ar valstybiniai mobilizuoti. Mes e, ir e, institucinių požiūrių mes pasisakome už tai, kad būtų sukraut, sukurta nauja agentūra UNEP. Mes esame susirūpinę dėl to, kad dėrybos vyksta per lietai, galbūt mūsų tikslus bus tokiu būdu sunkiau siekti. O e, po Rijo turėtų būti pasiusta žinia, kuri turėtų patekti į visas ES politikas. Ir būtina, kad Rijo konferencija pavyktų. Tad tikimės, kad parlamentas čia neš savo svarų indėlį. Reikia e, pasirūpinti taip pat ir vandens, e, kad, kad žmonės būtų aprūpinami vandeniu. Praeitą savaitę, žaliosios savaitės metu buvo aptarinėjami įvairūs variantai su įvairiais E, veikėjais, taip pat vyksta iki birželio pabaigos viešusios konsultacijos. Netrukus jūs feedback pranešimą nagrinėsite. Aš labai mielai išklausysiu jūsų, pasiūlym, jūsų pasiūlymų ir tokiu būdu galėsime dirbti konkrečiau ir efektyviau. Mums reikalingos inovacinės Mums reikalingos inovacijos, kalbant apie vandenį, inovaciniai sprendimai. Europa turi pasinaudoti naujomis galimybėmis, nes jeigu ne, tai tuomet bus ieškoma tų globalių sprendimų kažkur kitur. Danijoje augimas yra 80 procentų, vandens kokybė yra labai svarbus klausimas. Naudinga būtų vystyti partnerystę tarptautiniu mastu. Aš labai nekantriai laukiu, kad išsakytumėte savo požiūrį visus šios klausimus. Ačiū. Dėkoju. Rio plus 20 tema pati savaime ir delegacijos klausimas bus nagrinėjamas tikriausiai ir kitose lygmenyse, tai yra parlamentas ir komisija turės kalbėtis čia tarpusavį, man atrodo, kolega Sefkovič, komisaras Sefkovič yra. E, ta žmogus, į kurį reiktų kreipti su, klausimą, e, su klausimu, kiek parlamentas bus integruotas į komisijos ir tarybos delegaciją, kad, galėtume, kad ir mes galėtume ten vietoje uh, puikiai padirbėti ir kad mes čia aplinkosaugos komitete galėtume priimti atitinkamus sprendimus, kuriuos galėtume atstovauti savo rinkiminėse apyga, apylinkėse. Taigi esminis klausimas yra, e, kaip ateityje parlamentas prasmingai e, galėtų būti įtrauktas į delegacijos darbą, kad parlamentarai taip pat turėtų galimybę vietoje dirbti. Na, o dabar pradėsime klausimų raundą. Richard Zeber. Zeber. Norėčiau užduoti klausimą. Yra gandai, kad komis, komisija Rio rezervavo 120 kambarių ar salių. Ar tai yra tiesa, ar tai yra tik tai gandai? Nes iš tiesų, kai aš išgirdau šitą skaičių, tai man pasidarė labai keista. for... Jeigu aš žinočiau e, visus, viską, ką daro žmonės, aš būčiau magas. Iš tiesų tai atrodo tikrai didžiulis skaičius. Kaip jau minėjau, e, po to signalo, kurį pasiuntė Europos parlamentas ir tai buvo aišku signalas, mes jį perdavėme savo tarnyboms, taigi tas signalas būtų toks, kad mes turime elgtis labai atsakingai, atsižvelgiant į dabartinę ekonominę situaciją Europos Sąjungoje, tačiau kita vertus, e, Rio mes turėsime dirbti savo darbą ir mes e, turime vežtis į Rio visus žmonės, kurie padėtų e, atlikti tą darbą. Dėkoju. Dabar pirmasis kalbėtojas mano e, sąraše, kolega Karl Heinz Florence. Taip, ponė komisarė, man iškilo problema. Viena problema yra ta, kad jūs esat mano mylimiausias komisaras, o kitas, e, kita problema yra ta, kad daug problemų man kelia jūsų generalinis direktoratas. Man visiškai nepatinka tai, kad jūs inicijuojate tiek daug teisės aktų, kad jie yra ruošiami. Iš tiesų, tai galbūt yra ir prasmingas dalykas, tačiau jeigu realiai pažiūrėsime ką pavyko įgyvendinti iš egzistuojančių teisės aktų, tai būtų antausis mums visiems. Mes pamatytume, kad beveik niekas yra neįgyvendinama ir tai vyksta visą tą laiką, kiek aš dirbu parlamente. Vandens pagrindų direktyva yra visiška katastrofa. Mes galime prisidėję e, ranką prie širdies pasakyti, kad mes dirbome labai puikiai, tačiau pasižiūrėkime į tuos rajonus, kurie yra pereinamieji pasienio regionai, kur vanduo iš vienos šalies perteka į kitą. Pažiūrėkite, kokios vertės ten yra. Ten pamatysite tokias vertes, kurios yra jau seniai uždraustos ir komisija nieko nedaro, beje, ji ir negali nieko padaryti. Ypač kalbant apie vandens e, pagrindų direktyvą ir vandens politiką, apibrieštis yra tokios skirtingos, kad jau čia komisija nieko negali padaryti. Taigi, e, prieš prisimdami savo tą kontrolės sergėtojos funkciją, kuri priklauso komisijai, jūs turite visų pirma užkirsti kelią tokiam procesui, kai kiekviena valstybė narė daro, ką nori. Pavyzdžiui, Italija yra puikus pavyzdys. Italija absoliučiai daro, ką nori. Taigi, e, jūs komisija kaip, e, kaip kon, kon, troliuotoje, kaip sergėtoje turėtumėte žiūrėti, kaip valstybės atlieka savo nacionalinės užduotis. E, Chris Davids e, čia paminėjo e, direktyvą, kuri buvo pati savaime puiki, tai buvo su automobiliais, panaudotais automobiliais susijusi direktyva, aš pats buvau pranešėjęs tą temą, tačiau kol kas ta direktyva yra neįgyvendinama, automobiliai E, automobiliais tokiais, kurie beveik net ir padangų neturi, iki šiol yra važinėjama, tie automobiliai, kuriais nebegalima važinėti, e, kuriais nebevažinėja vakarų Europoje, jie yra parduodami rytų Europoje. Taigi mes turime nekurti naujų teisės aktų, o patobulinti esančias direktyvas, turime stengtis e, kovoti su, su, su tais netinkamais įgyvendinimo dalykais. Toliau e, pakalbėkime apie ekologiškumą. E, iš tiesų, ekologiškumas yra juokinga savoka. Aš pats gyvenu prie sienos, Vokietijos sienos su Niderlandais ir matau, kad ekologiškumo savoka Niderlanduose yra suprantama visiškai kitaip negu Vokietijoje. Taigi turime kažką padaryti, kad piliečiai suprastų vieni kitus geriau. Ir kadangi komisija yra sutarčių sergėtoje, jūs vis tik turėtumėte grieš, griežčiau vykdyti šitą užduotį. Toliau, ponė Merkis. Um, Dėkuoju, komisijos nariai. Su pirma, norėčiau padėkoti Jums, nes e, šiandien Jūs ne tik tai šiandien atsakote mūsų klausimus, jūs per Twitterį atsakote ištisą parą į klausimus. Ir aš beje esu pateikusi jums keletą klausimų ir iš karto gavau atsakymus, todėl labai ačiū Jums už tai. Taip, norėčiau dabar pažvelgti visą tai šiek tiek kitokiu mastu. Kai kurie kolegos e, kalbėjo apie labai plataus masto klausimus. Aš kalbėsiu šiek tiek apie šiek tiek e, paprastesnius dalykus - biomasė. Gerbrandy pranešimas. Kada, baig, kada mes e, nebedeginsime vairių medžiagų, o tas medžiagas perdirbsime. Toliau draudimas išmesti kai, kurios, kai kurias atlikas į savartinus. Ar e, bus parengtas teisėkuros pasiūlymas 2020 metams šioje srityje? Ir farmaciniai produktai, jūs kalbėjote apie aplinkos taršą šiais produktais ir iš tikrųjų jie teršia aplinką, tačiau galbūt būtų įmanoma surinkti uh, šitos farmakologinius likučius ir juos e, perdirbti. Tačiau jeigu mes e, jau užsimtume šiomis medžiagomis prie šaltinio, tai yra ligoninėse pavyzdžiui, tai tuomet į aplinką jų patektų mažiau. Ar jūsų aplinkosaugos veiksmų planas apima šios aspektus, tai yra ne tik fosfatus, bet ir antibiotikus. Toliau, tai yra plastikinis butelis, kuriame yra vanduo. Kodėl mes iš taško A į tašką B vežame vandenį buteliuose? Tuo tarpu žmonės galėtų gerti vandenį iš čiaupo, nes kokybė turbūt yra tokia pat kaip ir butelyje. Juk yra visiška nesąmonė vežti iš vieno Europos galo į kitą vandenį buteliuose. Kaip jūs į tai žiūrite savo direktyvos kontekste? ir kaip jūs į tai žiūrite savo strategijos kontekste. Parlamente e, yra įmamasi priemonių, kad ne, nebebūtų naudojami tokie buteliai, galvojant apie geresnės alternatyvas. Toliau. Kitas klausimas. Nano dalelių pasklidimas vandenyje. Aš manau, kad čia dar daug ką reikia nuveikti, todėl kad įvairios medžiagos yra pasklydusios, be, be kita ko e, cidabras, tačiau yra ir kitų medžiagų, kurios e, turi neigiamą endokrininį poveikį žmogui, taip pat neigiamą poveikį rušių įvairoviai. Ar jūs pasiūlysite te, tai, teisėkuros projektų dėl šitų dalykų? Dėkuoju. Jūs laikėte dviejų minučių kalbėjimo laiko. Komisijos narys iš tikrųjų atsako į klausimas per Twitterį ir tai, tai yra puikus pavyzdys. Mm, socialinių tinklų naudojimas, Twitterio naudojimas iš tikrųjų leidžia mums, mums palaikyti glaudų ryšį su piliečiais, viena vertus, kita vertus su įvairius atsakingus postus užimančiais pareigūnės. Manas Gerbrandi, dėkoju ponė komisijos nary. Dėkuoju, kad sutikote atvykti į mūsų posėdį. Ir dėkuoju taip pat už neformalų bendradarbiavimą su mūsų delegacija e, Rio. Aš e, nemanau, kad e, jau per vėlų paversti tą delegaciją oficialią delegaciją. Šiandien mes sužinojome, jog Vokietija pasiekė naują rekordą Saulės energijos panaudojimo srityje, nes 22 e, tūkstančiai megavatų Saulės energijos buvo sukaupta, tai yra maždaug ekvivalentas 20 elektros elektrinių pagamintos elektros energijos. Aš Twitter'yje apie tai kalbėjau ir šiandien gavau klausimą dėl šių dalykų. Mes buvo paklausta, o kiek visa tai kainuoja? Taip, tai iš tikrųjų geras pavyzdys, kuomet e, kažkoks pozityvus pavyzdys, naujos energijos panaudojimas, atrodo teigiamas dalykas, tačiau žmonės į tai reaguoja neigiamai ir kartais valstybės narės taip reaguoja į Rio e, konferenciją gerus sprendimus. Aš manau, kad e, supratimas, jog mes turime veikti greitai, jog turime keisti savo ekonomiką, vis dėlto tas supratimas nėra dar giliai įsišaknyjas. Ar jūs galėtumėt pakomentuoti valstybių narių reakciją po Rio? New York'e Per paskutinės e, darybas taip pat e, buvo kalbama apie svarbius dalykus, galbūt galėtumėte pakomentuoti. Tai G77 valstybės ten dalyvavo. Ar įmanoma suburti tokią šalių grupę, koaliciją, kuri norėtų iš tikrųjų siekti tvaraus vystimosi, mes manom, kad tai būtų būtina. Ir tuomet galėtume tos šalių grupės, entuziastingai nusiteikusių šalių grupės viduje siekti tam tikrų privalumų ir ekonomikos srityje. Aš manau, kad Rio konferencija, konferencijos vienas iš tiklų būtent toks ir buvo. Dėkuoju, ponia Bryje, žaliųjų frakcija. Dėkuoju, ponia komisijos nariai už e, pateiktą informaciją, taip pat e, dėkojame už oficialią akreditaciją, kuri leis neoficialiai delegacijai dalyvauti oficialiai, dalyvauti oficialiuose darybose Rio de Žaneirė. Jūs iš tikrųjų galite būti tikras, jog mes pasirengę jūs paremti, padėti jums. Ir kaip jūs jau sakėte, ES pozicija remiasi ir Europos e, parlamento pozicija. E, Renkiantis aukščiausio lygio sustikimui yra tam tikrų aspektų, kurie man kelia nerimą. Ir tarp jų yra toks dalykas. Aš Prancūzijos spaudoje perskačiau apie Brazilijos vyriausybės pareiškimą, kur sakoma, skirtingai negu 99 metais, 2012 metais tas, va, tas vadovų sustikimas daugiau nagrinės ne aplinkos saugos, o ekonomikos klausimus. Tad aš turiu iš karto klausimą. Europos parlamente mes bandėme apibrėžti žaliosios ekonomikos e, savoką ir manėm, kad e, mes diskutuojame apie tai. Tačiau ar dėrybose apie tai kalbama ir kokia dabar yra dėrybų stadija. Ar žalioji ekonomika yra būtent ta ekonomika, apie kurią parlamentas galvoja? Tai yra, ar tai reiškia, jog bus siekiama tvaraus vystimosi, atsižvelgiant į išteklių tvarumą, taip pat į socialinę lygybę, nes praėjus po 92 metų susitikimo ir 40 metų po Stokholmo sustikimo, vis dėlto daug ekologinių dalykų, aplinkosaugos dalykų yra neišspręsta ir yra energetikos krizė, tuo tarpu manoma, kad e, ekonomikos krizė bus išspręsta keičiant e, energetikos modelį, daugiau galvojant apie aplinkosaugą. Antras e, dalykas. Pilietinė visuomenė perspėjo mus dėl miškų kodekso Brazilijoje kurio pasiekmė yra miškų naikinimas. Nežinau, ar jūs apie tai kalbėsite, tačiau Brazilija kaip priimanti e, šalis e, vis dėlto turėtų e, rūpintis šituo dalyku ir mums kyla daug dėl to klausimų. Dėl žaliosios ekonomikos toliau. Europos parlamento rezoliucijoje kalbama apie bendrus, bendrą turtą ir apie genetinius išteklius. Tad uh, šiame kontekste taip pat e, kyla negrįžimo atgal, taip pat e, aplinkosauginių pabėgėlių klausimas, kokia yra ES pozicija šito klausimu, kokia pozicija kitų darybų partnerių, ar čia galima tikėtis tam tikrų naujovių ir tam tikrų e, stiprių įsipareigojimų. Dėkoju. Dėkoju, kad laikėtės dviejų minučių kalbėjimo laiko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Reiškite ir man padėkoti komisarui už tai, kad dalyvauja mūsų posėdėje. Ne visai sutinku su kolega Vingrandi, kai jis kalba apie saulės elementų elektrinės, nes energetinėje bendruomenėje mano šalyje tai gali sukelti problemų, nes uh, ir Europoje visą tai gali sukelti nelabai, nemažai disbalanso. Bet aš norėčiau labiau pakalbėti apie Rio 20. Parlamento sprendimui tokiomis sąlygomis nedalyvauti aš pritarčiau. Man patinka jūsų sprendimas padėti galbūt susidarysiančiai ir vyksiančiai į ten neformaliai delegacijai, nesvarbu mes ten būsime ar nebūsime, mūsų komitetas vis tiek bus detaliai informuojamas apie tai, kaip konferencija vyksta. Bus diskutuojama labai apie daug ką, o klausimą, kurį norėčiau užduoti skirčiau vandens problemams, nes vandens problemas spręsti Europoje yra labai svarbu. Dar svarbiau šias problemas spręsti besivystančiose šalyse, ypatingai kalbant apie geriamą vandenį. Dažnai sakoma, kad turtinga šiaurė turi padėti e, biedniems pietums. Tačiau ar jūs esate įsitikinęs, kad e, baigsis Rio konferencija kažkokia tai nekonkrečia delegacija apie mūsų paramą e, besivystančiam šalims? Ar jūs manote, kad bus, e, bus kažkokiu konkrečių žvilgsnių tvariam gerimo vandens vystimui? Aprūpinimui. Kolega Kokovičius, sako pirmininkas. Dėkoju, pirmininkė. Dėkuoju, pane komisarė. Dil... Galvodama apie šią dilemą, aš pagalvojau, kad mums gyvenime reikia darbo, kūrybingumo ir sveikatos. Kaip pasiekti tokią pusiausvyrą? Nes dabar esant ekonominiai kriziai mums trūksta tas sveikatos ekonomikoje. Ir čia turim suvokti ekonomikos vaidmenį tinkamai ir turime suprasti, kurie aspektai yra susiję su tvarumu. O e, tvarumo kriterijai turi būti apibriežti ir taikomi. Europa sako, jog siekia jog yra lyderė aplinkosauginių technologijų e, srityje ir tai reiškia didelės verslo galimybės. Tai reiškia didelės galimybės įmonėms ir Europoje, ir pasaulyje. Tačiau šiandien įmonės turi mokėti vis daugiau už e, nutekamųjų vandenų valymą ir, ir, ir, ir daugelį kitų dalykų. Slovenija yra šalis, kurioje yra labai dideli vandens ištekliai. Ir e, tas vanduo yra naudojamas daugeliui tikslų, be kita ko ir turizmo sektoriuje, terminiai vandenys. Rio kontekste aš norėčiau pakviesti siekti geresnės pusiausviros. Uh, ir taip jos siekti, kad pramonė suvoktų savo atsakomybę ir ją taikytų. Dėkoju, ponė komisijos e, nariai, už informacijos pateikimą. Aš labai susidomėjęs e, klausiausi apie komisijos e, ketinimus pateikti teisėkuros pasiūlymų 13 metams. Iš tikrųjų, tai buvo labai įdomus, turiningi dalykai. Aš manau, kad, kaip sakė daugelis kolegų, iškyla direktyvų įgyvendinimo praktikoje problema. Turiu galvoje, aišku, vandens direktyvą, nes daugelis valstybių narių kol kas dar netaiko tos direktyvos, nes dar neidentifikavo vandens telkinių. Žinome, jog daugelie valstybių yra tam tikros konkrečios sąlygos, kokie yra telkiniai, kaip yra naudojamas vanduo. Turime galvoti apie šitos dalykus. Pavyzdžiui, Italijoje, Padanoje padėtis iš tikrųjų kelia didelį susirūpinimą, todėl kad e, paviršiniai vandenys labai užteršti cheminiais, e, cheminėmis medžiagomis. Taip pat yra daug e, savartynų, kurie labai teršia aplinką ir nieko nedaroma, kad būtų išspręstos tos problemos. Tad situacija iš tikrųjų yra rimta ir jinai tokia yra todėl, kad direktyva yra netaikoma. Aš manau, kad komisija turėtų užtikrinti griežtesnę priežiūrą valstybėse narėse. Aš girdėjau apie blueprint pasiūlymą vandens srityje, tačiau jeigu komisija ar, ar, ar parlamentas prašo valstybių narių, kad būtų padaryti kai kurie dalykai. Ir jeigu valstybės narės to nedaro ir net neklauso, tai tuomet e, rezultatas e, bus, jog mūsų piliečiai turės ne vienodas galimybės Europos Sąjungoje. Kai kuriems iš jų bus garantuoti tam tikri dalykai šioje srityje, o kai kuriems kitiems e, nebus. Ir ypač e, vandens e, kokybės užtikrinimo srityje Tad e, reikėtų čia tam tikrą spaudimą daryti dėl įgyvendinimo konkretaus tų nuostatų. Taip pat keletą žodžių dėl oro direktyvos. Kalbama apie šitos direktyvos peržiūrą ateinančiais e, metais. Yra tam tikrų Europos lygmens argumentų dėl. E, yra, yra tam tikrų argumentų, dėl kurių reikėtų taip pat keisti padėtį, nes oro tarša yra per didelė kai kuriuose vietose. Žinome, kad uh, yra e, patvirtinti kai kurie teisės aktai parlamente ir yra jau tam tikras pagrindas, kurio remiantis galime pradėti veikti. Tačiau kodėl tam tikri e, piliečiai, kai kur piliečiai turi dar kvepuoti užterštų e, oru, užterštų anglimi ar kitomis medžiagomis, todėl komisija turėtų aktyviau spręsti šitos dalykus. Dėkuoju. Dėkoju, dabar atsakymų metas. Prašau, ponė komisarė. Vėlgi buvo užduota daug klausimų susijusių su įgyvendinimu ir Karl Heinzas daug pasakė susijusių su trečiuoju klausimu ir pateikė pasiūlymų dėl įgyvendinimo. Iš tiesų, aš pritariu jūsų galutinėms išvadoms, kad reikia keisti sistemą. Aš tam pritariu ir iš tiesų dabar yra pats laikas kažką keisti, daryti kažką, kad teisės aktai būtų įgyvendinami efektyviau, kalbant apie vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimą. E, vienas esminių klausimų yra būtent tas blueprint pasiūlymas, ties kuriuo mes dabar dirbame, kaip būtų galima geriau valdyti vandens upių baseinus ir mes atsižvelgsime į E, įvairius pasiūlymus ir pateiksime savo atsakymus į tai, ką reiktų padaryti. Priežastis yra e, tokios. Mes žinome, kad dabar yra tokia įgyvendinimo, toks yra įgyvendinimo etapas, e, kad mes negalime teikti, kad vandens pagrindų direktyva yra efektyviai įgyvendinima, apskritai yra veiksminga. Tačiau šiuo metu mes neturime jokių galimybių. E, mes, juk kaip jūs sakėte, tiesiog nuvykti ir išmatuoti vertes vandenyse, mes kol kas neturime tokių praktinių galimybių tą padaryti, tą turi daryti valstybės narės ir pagal teisės aktus yra numatyta, kaip jos turi mus informuoti. Ir pavyzdžiui, mes kol kas laukiame, pažiūrėjau, dėl oro taršos, mes laukiame dar rezultatų iš valstybių narių dėl praėjusių metų. E, jos pateikė savo rezultatus praėjus dešimčiai mėnesių po to, kai baigėsi metai. Taigi matote, kad mes tarsi atsiliekame nuo realios situacijos. Ir tai yra e, ta problema, e, kurią iš tiesų reikia spręsti. Judit e, dėl biomasės aš jau pasisakiau. E, ir dėl draudimo, man atrodo, kad svarbus dalykas, kurį mes turėtume žinoti, yra tai, kad kelio gairių plane mes numatėme tam tikras e, gairias, e, pagal kurias 2020 metais bus sumažintas savartinų kiekis ir juose nebus galima e, E, laikyti perdirbamų medžiagų. Taigi komisija darys viską, kad būtų kiek įmanoma labiau užtikrintas medžiagų perdirbimas ir, kiek, ir kad savartinų e, situacija atsižvelgtų, e, atitiktų esamą ekologinę situaciją. Taigi mes, mes turime tam tikras gairias ir turime tam tikrus lūkesčius. Taip pat kitas dalykas, kurį jūs paminėjote, taisyklė, kurios mes laikomės savo teisėkuros um, aktų pasiūlymuose, tai yra e, atsižvelgti į mokslinius tyrimus ir atsižvelgti į esamą situaciją. Ir kai kada, kai tam tikri dalykai e, E, pasikeičia, mes inicijuojame tam tikrus mokslinius e, tyrimus, taigi mes norime būti tikri, kad mes nedarome kažko, kas neturėtų prasmės. E, dėl plastikinių butelių mano vienintelis komentaras būtų toks, aišku, kad ES teisės aktai yra tas teisinas, kurio mes turime laikytis ir kurį turime įgyvendinti. Ir e, čia reiktų kalbėti apie vidaus rinkos teisės aktus ir taip pat turime atsižvelgti į mūsų realybę. Ir žinote, kad pagal vidaus rinkos taisyklės mes negalime kažkokių taikyti limitų. E, dėl prekių pervežimo ES viduje. Iš tiesų, pavyzdžiui, gamintojai, e, kurie gamina vandenį Belgijoje, tada turėtų pasiūlyti geresnę to vandens kainą, kad, kad e, tai yra tiesiog kainų klausimas. Bet aš suprantu jūsų problemą ir jūsų abejonės. Ir toliau dėl dėl saulės energijos ir karštų diskusijų. Dabar pateiksiu tokį asmenišką komentarą. Aš anksčiau dirbau mokslinių tyrimų srityje ir jeigu jūs manęs paklaustumėte, aš lažinčiausi, kad ateityje tikroji elektros energija bus saulės energija. Tai yra gamtos suteikta mums energija. Gamta yra geriausia mūsų mokytoja, o kol kas mes kol ka, nesugebame pasimokyti iš gamtos, bet kai mes sugebėsime pasimokyti iš gamtos, tai saulės energija bus vienintelė energija. Aš lažinčiausi, kad taip yra, bet e, kol kas negaliu to užtikrinti. Toliau valstybių narių vaidmuo Rijo. Mano atsakymas būtų labai paprastas. ES yra stipri tik tai tada, kai veikia vieninga. Visiems bus pakankamai darbo ir tai yra, ir yra labai svarbu, kad mes e, siūstume tą patį signalą, tą pačią žinę, nes tik tokiu būdu ES bus stipri. Ir tik tokiu būdu mes pasieksime kažkokių pokyčių. Tai man yra labai svarbus aspektas. Kalbant apie New Yorką, tik šiandien prasidėjo diskusijos Taigi aš informaciją gausiu tik tai šios dienos vakare, taigi kol kas dėl to nieko negaliu pasakyti, nes nežinau, kas konkrečiai vyksta. Žinau, kad yra dokumento projektas ir, ir pirmasis pirmininko įvertinimas būtų toks, kad tas dokumentas žengia teisinga linkme. Toliau E, dėl valios, dėl ryšto norėčiau palinkėti, kad Rijo būtų sėkmingas, kad nebūtų tam tik kažkokių incidentų ar atsitiktinumų. Ar... Esminė problema, kurią paminėjote, yra, žalio, yra žaliosios ekonomikos koncepcijos supratimas ir tai kol kas yra e, problema. Kartais atrodo, kad tikslai, kuriuos mes siūlome, yra e, tikslai, kuriuos išsivyštęs pasaulis primeta besivystančiam pasauliui. Tačiau, kai mes kalbame apie tuos tikslus, kuriuos mes pasiūlėme, mes galime pabrėžti, kad tie tikslai yra adresuoti mums patiems. Mes kūrėme tikslus savo patiems. Ir tų, e, ir tų tikslų pasiekimas yra tikrai labai sudėtingas procesas, nes reikia keisti visą mūsų ūkį, kad jis būtų ekologiškesnis, žalesnis ir reikia suprasti, kad žalės, žalioji ekonomika skiriasi nuo tos klasikinės ekonomikos, taigi reikia, kad mes patys keistumėmės šiame procese. Toliau svarbus aspektas yra tai, kad kad kai kada yra suprantama taip, kad žalioji ekonomika yra kažkokia koncepcija, kuri tarsi reikštų lūžį klasikinėje ekonomikoje. Tai būtų ekonomika, kuri turėtų labai daug išteklių. Iš tiesų tai nėra tiesa. Jeigu viskas būtų gerai dabartinėje ekonomikoje, toje rudojoje vadinamoje ekonomikoje, mes net nediskutuosime žaliosios, e, žaliosios ekonomikos pasiūlymo, nes rudoji ekonomika yra baigtinė, jinai, jos ištekliai baigėsi, dėl to mes pradėjome svarstyti, kaip ją galime pakeisti, e, kalbėdami apie socialinius, ekologinius aspektus apie ekonominį atsparumą. Visi šitie dalykai turėtų būti ateities ekonomikos dalis. Ir ta ateities ekonomika galėtų būti tokia, kuri vis tik galėtų užtikrinti klestėjimą, kuri galėtų būti klestinti ekonomika ir kuri galėtų duoti atsakymą į įvairias kliūtis, su kuriomis susiduria dabartinė ta vadinamoji rudoji ekonomika. Toliau dėl kaštų mes bandome spręsti šį klausimą. E, mes tikimės, kad mūsų kolegos Brazilijoje taip pat ras geriausią įmanomą sprendimą, bet kita vertus e, tai yra jų vidaus klausimas ir mes galime tik tai stebėti situaciją. Toliau e, vandens klausimus, man atrodo, jau paliečiau kalbant apie balansą, jūs iš tiesų teisūs, mes turime galvoti apie visus įmanomus aspektus. Vienintelis dalykas, kurį galėčiau pridurti, kad prie įvairių tų temų, kurios yra susijusios su efektyviu išteklių naudojimu, mes turime kelti esminius klausimus kurie būtų susiję su tuo, kaip mes galėtume pagerinti Europos Sąjungos saliginį konkurencingumą. Mūsų išteklių kaštai yra pakankamai aukšti ir jeigu mūsų verslas e, ignoruos šitą faktą, tai jis ignoruos tarsi ir ateitį, nes mes tokiu būdu e, eisime tą kryptimį, kuri bus skausminga Europos konkurencingumui. Daugiau produktų, mažiau žaliavų e, daro ekonomiką labai jautre ir dėl to aš tą e, formuluotę dėl verslo įtraukiau į savo į, į tą dokumentą, nes yra labai svarbu, kaip verslas mato ateitį ir, ir kokius, kokius žingsnių jis žada imtis. Galiu pristatyti tą dokumentą, jis yra trumpas, tai yra tik trys puslapiai. Colleagues, colleagues now, yra dar penki kolegos, kurie paprašė žodžio, taigi reiškia ir dar du kurie neuždavė klausimų anksčiau, ar, yra, ar būtų įmanoma, kad šitie septyni kolegos užduotų savo klausimus, o jūs juos atsakytumėte. Taigi viskas yra įmanoma, sako komisaras, tai puiku. Taigi prašau, galite padaryti įžangą. Ta įžanga bus trumpa, bet jinai yra labai svarbi, kalbant apie teisės aktų įgyvendinimą. Was... Komunikatas dėl teisės aktų įgyvendinimo, kuris buvo e, parengtas kovo 7 dieną e, skatina valstybės narės pasiekti geresnių rezultatų teisės aktų įgyvendinimo srityje. Jeigu yra tam tikrų abejonių dėl teisės aktų įgyvendinimo, mes inicijuojame mokslinius tyrimus ir studijas. Taip pat yra labai svarbu, kad visi teis, visų teisės aktų įgyvendinimas E, sukurs apie 400 e, naujų darbo vietų ir tai kainuos virš 7 milijardų eurų. Taigi mes turime mažinti naš, administracinę naštą ir administracinius kaštus susijusius su įgyvendinimu. E, E, tačiau taip pat yra labai svarbu, kad valstybės narės siūlytų ir savo poveikio vertinimus. Šiame komunikate mes kalbame apie, tu, apie du dalykus - apie žinias ir atsakomybę. Kalbant apie žinias, mes e, siekiame kiek įmanoma geriau e, skleisti informaciją, teikti ger, geriau struktūrizuotą informaciją. Taigi mes siūlome e, e, sukurti ekologinės informacijos tinklą, E, kuriame būtų teikiama patikima informacija, e, nes dažnai mes tiesiog esame priklausomi nuo ad hoc informacijos. Taip pat reikia siekti didesnio teisės aktų įgyvendinimo skaidrumo valstybėse narėse ir taip pat turėtume ir patys būti skaidresni, turime gerinti e, teisės aktų įgyvendinimą ES lygmenių. Taip pat turime įtraukti į šį procesą, lab, labiau įtraukti į šį procesą Europos aplinkos apsaugos agentūrą, kuri galėtų galėtų padėti užpildyti informacijos spragas, ypač nacionalinių lygmenių ir taip pat e, galėtų naudoti LIFE ir kitas programas, kurios padėtų siekti šių tikslų. Toliau antra, kalbant apie atsakomybę, mes turime e, sukurti e, patikimą sistemą. E, mes turime e, galėti pasitikėti dabartiniu e, tikrinimų rezultatais. Ir taip pat turime e, gauti tarpinės ataskaitas iš nacionalinių e, institucijų. Taip pat e, turime užtikrinti, kad valstybės narės reaguotų į piliečių skundus, užtikrintų teisingumą ir mes dėl to bandome įkurti atitinkamą skundų pateikimo e, mechanizmą, į kurį būtų įtrauktas ir nacionalinis ligmuo ir tai galbūt galėtų būti skaidrus atsakymas į, į iškilusias problemas. Taip pat e, turime sudaryti e, sąlygas visiems piliečiams ir nevyriausybinėms organizacijoms e, teikti skundus. Į skundų nagrinėjimo procesą turėtų būti įtraukti prokurorai, teisėjai ir visos įmanomos nacionalinės institucijos. Ir galiausiai mes siūlome e, partnerystę teisės aktų gyvenimo srityje, kur būtų galima e, kombinuoti nacionalinius ir, ir europinius veiksmus. Tai yra labai svarbus pasiūlymas, nes juo praktiškai sakoma, kad dirbkime kartu, koncentruokime į dvi, tris sritis, kuriuose yra didžiausia įgyvendinimo spraga. E, kurkime naujus pasiūlymus, e, veikime atsakingai ir atsakingai mes galime veikti kartu. Taigi, toks būtų trumpas pristatymas. Dėkoju. Dėkoju. Dabar prašau kolegų užduoti tik po vieną klausimą ir neviršinti vienos minutės. Gaston Franko. Ačiū. Klausimas trumpas. Mums išrinktiesiems iš pietų ši problema labai svarbi Mūsų e, šalį siaubė raudonasis straubliukas jau visą eilę metų ir norėčiau paklausti, kada komisija norėtų pasiūlyti kažkokį tai instrumentą kovai su invazinėmis rūšimis, kai buvo nurodyta 2020 m. bioįvairovės strategijoje ir kaip tai būtų susijęs su nauju fitosanitariniu ir biologiniu gyvūnų apsaugos režimu. Ačiū. Vestlund. Kitas kalbėtojas Sosa Vestlund. Eh, Mano klausimas būtų susijęs su tam tikromis medžiagomis, kurios turi didžiulį neigiamą poveikį. Man atrodo, kad mums reikia daugiau mokslinių tyrimų, reikia daugiau žinių apie tas kenksmingas medžiagas, tačiau kita vertus reikia nepamiršti. E, Ir tokio dalyko, kad mes turime bandyti uh, uždrausti medžiagas, jeigu kyla bent menkiausias įtarimas, kad jos gali būti kengsmingos? Ar jūs turite kažkokių konkrečių priemonių, kaip būtų galima laikytis to principo, kaip mes galėtume apsaugoti save pačius ir e, laukinę gamtą? Thank you. Thank you, um... Dėkoju, komisarė. Sako ponia Girling, ar šitas įgyvendinimo klausimas e, susijęs su ir, ir jo problemos yra susijusios su ta procedūra, kuri taikoma Europos Sąjungoje, e, kuomet yra pateikiami, patvirtinami e, reglamentai ir direktyvos. Atrodo, kad juose, tose teisės aktuose yra labai daug kompromisų ir žmonės tiesiog nesupranta esminių teisės aktų principų. Taigi, aš norėčiau pasiūlyti pakeisti savo požiūrį į teisės aktus ir pasižiūrėti į sudėdamasias direktyvos dalis ir stengtis, kad tos direktyvos, tie teisės aktai būtų kiek įmanoma labiau suprantami. Pavyzdžiui, 2000 metais, 2000, 2000 metų vasario mėnesį komisija paskelbė komunikatą, kuriame sakoma, kad E, visus, visi teisės aktai turėtų būti grindžiami rizikos e, vertinimu. Kaip jūs galite įvertinti, kaip laikomasi šios taisyklės komisijoje? Ir dėkoju už tai, kad laikėtės vienos minutės. Toliau kolegė Kotinės. Dėkuoju. Kartuojasi trys temos. Visų pirma, vanduo. Iki šiol buvo apsiribota teismo procesais. man atrodo, kad galbūt reikėtų daugiau informacijos viešai pateikti apie tuos pažeidimus. Panaudojant skaitmeninės priemonės galima užtikrinti daug didesnį skaidrumą ir daug informacijos pateikti šiais klausimais taip pat apie vandens telkinių valdymą. Kitas dalykas, mes kalbam apie tvarumą Tvarumas buvo apibrėžtas remiantis tam tikrais standartais. Ir čia taip pat atsižvelgiama į klimato kaitos e, dalykus. Ir galėtume sumažinti klimato atšilimą net keliais laipsniais tinkam priemonėm damėsi. Dėkuoju. Pone komisijos nariai, kalbama apie energetikos e, efektyvumą ir yra planas. Ir čia reikės ginti mūsų poziciją dėl skaluninių dujų Yra taip pat e, rengiama poveikio studija e, komisijos. Tačiau galbūt komisija neturi vieningo matymo ir, ir yra šiek tiek e, susiskaldžiusi dėl skalūnių dujų klausimo. Galbūt komisaras galėtų šitos dalykus spręsti. Fransuos Grostet. Norėčiau paklausti dėl e, maudimosi, vandens vilkinių, kur maudomasi kokybės. Atrodo, jog čia padėtis yra pablogėjus. Pablogėjimas yra 2,9 procentų nuo 2009 metų. Ką jūs numatote daryti, kad padėtis gerėtų? Toliau e, oro kokybė, kas yra daroma dėl e, CO2 išmetalų mažinimo. Dėkoju. Dėkoju e, komisarui už atsakymus į mano anksčiau patiktus du klausimus. Dabar trečias klausimas. E, komisijos komunikate kalbama apie piliečių informavimą. Ar jūs nemanote, kad būtų tikslinga pateikti informaciją apie e, pramonės įmonės, kurioms taikomas e, valstybės paslapties reikalavimas dėl to, kad karo pramonė jos gamina tam tikrus produktus arba tam tikras dujas, pavyzdžiui. Mhm. Ir kuomet būna tokių medžiagų nutekėjimas, kartais yra reikalaujama pateikti įrodymų ir, ir kitokios e, informacijos. Dėkoju, komisarė, žinau, kad e, tai yra ambicingas tikslas per trumpą laiką atsakyti visus klausimus, bet pabandykite, žodis jums. Thanks. Dėkoju. E, visų pirma, dėl invazinių rūšių mes pateiksime teisės akto pasiūlymą dar šiemet e, ir manome, kad ši problema iš tiesų yra labai svarbi ir ją reikia spręsti. Augalų, sveikata, augalų sveikatos ir Sanko generaliniai direktoratai tikrai glaudžiai bendradarbiauja ir tai yra nenostabu, nes mes esame tos pačios komisijos dalis ir mes tikrai visuomet glaudžiai bendradarbiaujame tarp atskirų tarnybų. Uh, Toliau mes dėl endokrininių endokrininį poveikį turinčių medžiagų mes taip pat inicijavome mokslinį tyrimą ir čia kalbame apie cheminės medžiagas. E, būtent e, šį mėnesį e, Europos Aplinkosaugos agentūra paskelbė svarbę ataskaitą dėl šio klausimo, kaip tos medžiagos įtakoja žmonės ir jų gyvenamą aplinką. Ir mes tikimės, kad kitą savaitę, ne, atsiprašau, birželio 11-12 dienomis Briuselėje aptarsime šį klausimą ir tikiuosi, kad 300 žmonių dalyvaus diskusijose. Mes tengiamės e, e, siekti subalansuoto dalyvių skaičiaus ir tikimės, kad pavyks laikytis įsipareigojimų pagal įvairius teisės aktus. Iki 2014 metų pabaigos komisija žada pateikti e, kriterijus, pagal kurias medžiagos yra laikomos endokrininį poveikį turinčiamis medžiagomis. Tai tiek dėl šio klausimo. Toliau jūs teisingai paminėjote, kad svarbi direktyvo, kad direktyvos turėtų būti aiškiai suprantamos ir aiškiai įgy, ir paprastai įgyvendinamos. Negaliu teikti, kad visuomet e, taip ir yra, tačiau norėčiau bent jau savo ruoštų pasakyti, kad, tai, kad tokį patarimą, politinį patarimą aš nuolat e, išsakau ir manau, kad mūsų pasiūlymai, mūsų teisės aktai turi būti kiek įmanoma paprastesni ir labiau suprantami, bet, kaip žinote, tikrovė ne visada pavyksta to pasiekti, bet visiškai pridariu Jums, nes tik tai tokiu būdu mes galime priartėti prie savo piliečių. Dėl maudyklų vandens, dėl, atsiprašau, dėl energijos, tai buvo Jūsų klausimas ir dėl skal, skaluninių dujų. E, atsižvelgiant į dabartinius ES teisės aktus, valstybės narės pačios gali nuspręsti, ar jos leis žvalgyti tuos kalūninių dujų išteklius ir, ir juos naudotis. Ir valstybės narės tą turi daryti atsižvelgdamos į visus ES teisės aktus. Tai yra pagrindinė sąlyga ir e, tik tai tie galiu pasakyti šiuo klausimu. E, Praėjusiais metais komisija pateikė e, teisinį vertinimą visų klausimų susijusių su, su skalūninėmis du, dujomis ir skalūninėms dujams turi būti taikomi visi reikalavimai susijusi, susiję su tradicinėmis dujomis. Beje, parlamentas palaikė šitą mūsų pasiūlymą, mes dabar jau e, inicijavome rizikos vertinimą, kuris turėtų baig, būti baigtas 2013 metais ir tokiu būdu mes žinosime, su kokia rizika yra susijęs kaluninių dujų žvalgymas. E, e, sąžiningai galiu e, prisipažinti, kad iš tiesų šiuo metu mes turėtume geriau suprasti tą esamą situaciją, kol kas dėja jos tinkamai nesuprantame, bet dedame visas padang, pastangas, kad tai mums. Pa kad mums tai pavyktų ir mes bandome e, būtent skaluninių dujų srityje e, gauti kiek įmanoma daugiau informacijos ir, ir ypač apie jų poveikį aplinkai ir įvairias rizikas. Ir galiausiai dėl maudyklų vandens e, klausimas iš tiesų tiesa, kad šiek tiek pasikeitė maudyklų vandens kokybė Tačiau jeigu mes palyginsime tą situaciją su išeities tašku, kuomet mes e, pristatėme teisės aktą dėl maudyklų vandens, tai tuomet matysime, kad mums pavyko pasiekti šiek tiek pažangos, lyginant su praeitimi, tai ta pažanga yra tikrai pakankamai didelė. Tačiau kita vertus mes turime nuolat kreipti ypatingą dėmesį į maudyklų vandens kokybę ir tai yra klausimai, kuriuos turėsime spręsti ateityje. Dėl e, CO2 saugyklų e, manau, kad šis klausimas yra susijęs su tais klausimais, kurie turėtų būti mūsų investicijų tikslas ir tas CO2 saugojimas yra tikrai labai svarbus klausimas. Man jis visuomet buvo prioritetinis klausimas, nes ypač kalbant apie tai, kad yra daug valstybių pasaulyje, kurios negali mm, pereiti, greitai pereiti prie ekologiškesnės e, gamybos. Taigi CO2 saugojimas dėl to tampa labai aktualiu klausimu ir mes turime kreipti į jį ypatingą dėmesį. Ir aš netgi galiu tą pasakyti iš savo ankstesnės kompetencijos perspektyvos. E, Pone Rosi, negaliu atsakyti į jūsų klausimą, aš tiesiog turiu pa, pasiaiškinti su savo tarnyba ir tada galėsiu jums pateikti atsakymą. Na ir galiausiai mano galutinis komentaras. Suprantu, e, kai kada suprantu jūsų nusivylimą dėl teisės aktų įgyvendinimo, tačiau galiu jūs patikinti, kad e, jūsų tas nusivylimas būtų dar didesnis, jeigu jūs atsidurtumėte, atsidurtumėte mano pozicijoje. Pirmininkas. Dėkoju, ponė komisarė, už šią diskusiją, už galimybę e, panagrinėti su jumis tokius svarbius klausimus flexible... Taip pat už jūsų uh, lankstumą, kad jūs skiriate mums daugiau papildomo laiko, taigi tikrai labai dėkojame jums ir laukiame visuomet jūsų mūsų komitete. Tačiau nepamirškite, kad teisės aktų pasiūlymų galutinis terminas turėtų būti 2013 m. kovas, jeigu norite, kad mes dar šioje kadencijoje išspręstume tos klausimus. Ačiū. So, nach dem strukturierten Dialog. Taigi, po struktūrinio dialogo keliaukime toliau. Kalbėsime apie variklinių transporto priemonių garso lygį. Mūsų pranešėja šią temą yra kolega Miroslav Uski. Jam ir suteiksiu žodį, kad jis mums pristatytų savo pranešimą. Prašau. Děkuji vám, pane předsedo kolegyně, kolegové, dámy a pánové, vážení hosté, já možná ještě. Ponios ir ponai. Brangus kolegos, gal dar šiek tiek palūkėsiu, kad iš salės išeitų tie, kurie nori išeiti, o kas nori klausyti, kad pasiliktų ir galėtų ramiai klausyti. Aš turiu pabrėžti, kad labai mielai priimu tą komisijos uh, pasiūlymą, e, nes jį, juo siekiama yra sumažinti triukšmo lygį ir tokiu būdu apsaugoti mūsų aplinką. Tačiau būtų labai gerai, jeigu šiek tiek tą komisijos projektą pakeistumėm ir išplėstumėm. Ypatingai, kad e, šiek tiek išplėstumėm tokių automobilių gamybą, kurie, e, kurių triukšmo tarša yra žemesnė, mažesnė labai daug faktorių įtakoja triukšmą iš automobilių pusės, ne tik tais e, e, motoras, ne tik variklis, bet ir kelių būklė ir e, kiti efektai. Labai daug problemų galima išspręsti teisingų transporto valdymų, pavyzdžiui, transporto srautus, didelių automobilių, sunkvežimių srautus nukraupiant kitais keliais Lab, kalbėjau ir tokį dalyką kaip e, kelių danga ir komisijos pasiūlymą galima būtų patobulinti, įvedant kelių dangos klasifikavimą. Tokiu būdu šiek tiek efektyviau nustatant, kiek e, ta kelių danga įtakoja triukšmą. Turite daugiau dar e, čia pateiktų pakeitimų, kai kurių techninių nurodymų, e, kurie būtų skirti motoriniams transporto priemonėms. Mūsų tikslai yra labiausiai susijęs su priemonėmis ir su įvairiais būdais toms priemonėms siekti. Norėčiau e, taip pat paminėti ketvirtąjį e, etapą ir e, e, kuris būtų taikomas po trečiosios fazės, kurią gyvendintų policija. Komisija. Aš norėčiau pasakyti, kad trečio priedo pakeitimas, kaip siūlo komisija, yra iš tiesų esminis e, reglamento momentas ir tas momentas priklauso nuo e, visų įstatymų teisės aktų leidimo. Reikėtų, kad komisija nesiūlytų, nesiūlytų keisti e, šios vietos deleguotųjų aktų pagalba, bet bendrųjų sprendimų pagalba, kitaip tariant, įprastąją procedūrą. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 19 pakeitimą. E, galų gale aš nusprendžiau šį pakeitimą atsiimti, nes pripažįstu, kad komisijos pasiūlymas, pradinis komisijos pasiūlymas yra geresnis. Toliau dėl būtino žymėjimo, um, kuris būtų skirtas vartotojams. Na, e, jis nėra, tas, tas elementas nėra toks kuris labiausiai rūpėtų vartotojui, nes nelabai svarbu, iš kur tas triukšmas ateina iš išorės ar iš vidaus. Taigi e, norėčiau visiems padėkoti už dėmesį ir dabar nelai lauksiu jūsų pastabų ir klausimų. Um, Dėkoju, ponia Uski. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pirmasis ponas Tatajana iš EPP. Eh, grazie, prezidentė. Dėkuoju, pane pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai Miroslavui už puikiai atliktą darbą ir už bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą ir taip pat anksčiau vykusioje diskusijoje. Noriu pateikti savo nuomonę ir pakomentuoti kai kuriuos pakeitimus, kuriuos pristatysiu. Tai yra tokie aspektai, kuriuos norėčiau pabrėžti, kaip sakė kai kurie šešėliniai e, pranešėjai. Aš manau, kad e, čia neturėtų būti vien tik tai e, vertikalaus požiūrio, bet turbūt tikslingiau čia būtų taikyti horizontalų požiūrį, nes čia kalbame ne tik tai apie variklinės transporto priemonės ir triukšmą, bet taip pat ir apie tam tikras infrastruktūras. Kalbant apie padangas, Tai tiesą pasakius, jau yra teisės aktą reglamentuojantis šitos dalykus, tačiau infrastruktūrų klausimų dar reikia daug ką nuveikti ir todėl e, norėčiau pakviesti komisiją daryti tai. Toliau, e, kalbant apie transporto priemonių klasifikaciją, klasifikavimą, mano kolega jau e, pakomentavo puikiai šitos dalykus, aš jam visiškai pritariu. E, Aš noriu pritarti minčiai, jog reikia naujos kategorijos. Tai yra mm, maža, maža litražių, mažo tūrio automobilių. Tai yra, jie sudaro tik tai 0,3 procento visų gaminamų e, automobilių ir e, ir jiems reikia atskiro reglamentavimo. Taip pat e, pritariu e, pranešėjui dėl, dėl testų ir dėl ženklinimo. Aš manau, kad e, šita informacija būtų labai naudinga vartotojui. Tačiau, kaip sakė kolegos, yra tam tikras e, neiškumas dėl vidaus triukšmo ir išorės triukšmo. Ir reikėtų patikslinti šitos dalykus ir tam tikros problemos čia turėtų būti išspręstos dėl vertinimo sistemų suvienodinimo, vertinant tokio pobūdžio triukšmą, todėl kad uh, Antraip čia galėtų ne viskas būti aišku ir būtų tam tikra sumaištis. Tad aš manau, kad šitie dalykai galėtų būti valdomi geriau. Imko komitete specialiai e, reglamentuojant šitos e, dalykus, tačiau, aišku, galime ir mes apie tai diskutuoti, bet reikėtų taip pat ir poveikio studijos šioje srityje. Toliau, dėl kategorizavimo. Kategorizavimas turėtų būti, jisai turėtų apimti ir mini automobilius, sveriančius iki 50 kg. Toliau kiti aspektai, kurie mums iškyla nagrinėti ir kitus klausimus. Čia reikėtų pabrėžti, jog motoro, va, tai yra variklio galingesni varikliai išskiria, aišku, daugiau CO2. Kiti aspektai yra labai techninio pobūdžio ir turėtume čia siekti didesnio aiškumo. Next... Dėkuoju, ponė Tatarela. Toliau Judith Merkis, S ir D frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Jis iš tiesų dėjo daug pastangų, kad būtų paliesti visi manomi aspektai ir būtų atsižvelgta į visas įmanomas nuomonės. Tai yra tikrai labai techninė tema. Ir kalbant apie šią problemą, iš tiesų yra labai svarbu, kad tas, gar, ta garso tarša, su jie mes susidurėme savo kasdienėme gyvenime ir tai yra didžiulė problema ir, ir ypač didžiuosiuose miestuose tai kelia taip pat e, problemų visuomenės sveikatai e, ir yra ypač netoleruotinas garso lygis, ypač kalbant apie e, didelės transporto priemonės, nes būtent tai e, daro neigiamą poveikį žmonių geroviai ir jų sveikatai. Taigi aš palaikau pono Auski nuomonę. Man atrodo, kad į transporto priemonę reikia žvelgti kaip į vieną vienetą, kad būtų įvertintas jo keliamas trukšmas. Čia reikia atsižvelgti tokius skirtingus aspektus, kaip pati transporto priemonė, kelio danga ir netgi vairavimo stilius. Į tai taip pat reikia atsižvelgti, kalbant apie triukšmo taršą. Tačiau esminis klausimas yra, apie ką mes čia kalbame. Ar apie bendro pobūdžio triukšmo direktyvą, ar apie direktyvą, kurioje būtų kalbama e, sunkiųjų transporto priemonių keliamą triukšmą. E, ar apie triukšmą, kurį kelia e, transporto priemonių variklis. Aš pasisakyčiau už tokį siauresnį požiūrį, kad reiktų kalbėti tik apie transporto priemonės, o ne ap, kažkokias aplinkos sąlygas. Galbūt mes galėtume apie tas aplinkos sąlygas kalbėti kitoje atskiroje direktyvoje ar naujoje pagrindų direktyvoje. O dabar e, dėl šio e, pranešimo norėčiau pateikti keletą esminių dalykų, man atrodo, kad pranešė šiek tiek susilpnino komisijos pasiūlymą. Man atrodo, kad komisijos pasiūlymas tikrai yra geras, nes 56, 56 e, procentai visų transporto priemonių atitinka e, komisijos tą nustatytą vertę ir dėl to nesuprantu, kodėl reiktų silpninti tas, mažinti tas vertes, taip pat nesuprantu diskusijų dėl CO2 emisijų, nesuprantu taip pat ir pasiūlymo dėl ilgesnių pereinamųjų laikotarpių nes kaip jau minėjau, e, man atrodo, kad užtenka tos transporto priemonių daugumos, kad būtų galima laikytis e, šių komisijos nustatytų kriterijų. Todėl toliau kitas dalykas - bandymo metodai. Čia aš e, norėčiau pas, pritarti pranešėjui mažos vertės iš to dabartinio naujo bandymo metodo, jas jau buvo atsižvelgta. Ir jeigu pasižiūrėtume į e, pakeitimus, matytume, kad tie pakeitimai yra grindžiami e, ankstesniais bandymo metodais. Ir baigdama norėčiau pasakyti, pa, padėkoti pranešėjui už tai, kad jis iš karto pagalvojo apie klausimus. Ir mes dar taip pat turime pasiūlymą dėl ženklinimo. Vartotojui turi būti aiškiai parodyta e, ne tik kiek energijos naudoja e, transporto priemonė ir kiek CO2 ji e, išmeta, bet taip pat ir kokį triukšmą kelia. Pirmininkas dėkoju. Toliau žodis teikiamas ponui Kramer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui už puikų jo nuveiktą darbą. E, Taip pat e, manau, kad galima pasakyti, kad jisai ištaisė kai kuriuos dalykus, kurie mano e, manimų kėlė klaus, klausimus komisijos pasiūlyme. Komisija siūlė tokį e, transporto priemonių klasifikavimą, kur, kuris jau seniai netitinka realybės. Ir man e, kyla klausimas, kodėl komisija pateikia tokį pasiūlymą, e, kai reikia klasifikuoti automobilius, kurie jau apskritai nebepardavinėjami. O pranešėjas čia ištaisė komisijos klaidą. Taip pat manau, kad šis pasiūlymas primena ir E, automobilių pramoniai ir mums visiems, kad mes turime e, savo teisės aktus pritaikyti prie samos situacijos, nes neįmanoma per vieną naktį e, pakeisti automobilių kategorijų vien dėl to, kad mes pateikėme atitinkamą teisės aktą. Taigi mes turime, teikdami teisės aktų pasiūlymus, atsižvelgti į visą gamybos ciklą ir pranešėjas tarsi tą ir bando daryti. mes ypač kalbant apie miesto aplinką, iš tiesų triukšmo lygis yra didžiulis. Toliau dėl ketvirto e, etapo, kuris yra siūlomas, man kyla tam tikrų klausimų, nežinau, ar galima ilgalaikius tikslus įtraukti į teisės aktą, kuris e, tik tai po 14 metų įsigalios. Man atrodo, prieš rašant kažkokius skaičius, reiktų padaryti poveikio vertinimą. Ir iš tos informacijos, kurią aš šiuo metu gavau, mes tiesiog negalime užsibriežti tokių ilgalaikių tikslų, e, nekeisdami kitų teisės aktų, pavyzdžiui, susijusių su reikalavimais padangom, pa, padangoms ir taip toliau. E, Taigi turime būti atsargus su tokiais ilgalaikiais tikslais. Aišku, kad e, transporto keliamo triukšmo mažinimas turėtų būti esminis, e, prioritetinis klausimas ir reikia integruoto požiūrio į šį klausimą. Turime atsižvelgti ne tik į transporto priemonės, bet taip pat ir į padangas, į kelio dangą, į kitus aspektus ir turime nepamiršti, kad mes čia kalbame apie teisės aktą, kuris yra kirt, skirtas atskiroms transporto priemonių kategorijoms, o ne kelio dangos rušims. Taigi čia būtų netikslinga kalbėti apie kelio dangų klasifikavimą. Nežinau, ar tikslinga apie tai kalbėti būtent šiame teisės akte. Kalbant apie triukšmo lygį, man pačiam dar kyla abejonių E, kokią pridėtinę vertę turėtų sukurti informacija, kuri teikiama vartotojams šią temą. Nes kai kada mes tarsi persistengiame ženklindami. Ir pavyzdžiui, tą galima pasakyti apie padangų ženklinimo direktyvą ir kol kas, kiek skaičiau spaudoje, nėra ne vieno teigiamo. E, vertinimo to ženklinimo visuomet kyla klausimas, kokia apskritai prasme tokio ženklinimo, kokia yra jo pridėtinė vertė. Taigi mes turime visuomet turėti omenyje vartotoją ir galvoti apie tai, ką jis turi suprasti, perskaityti tame ženklinime. E, galbūt mes būsime pasirengę pritarti kompromisui, tačiau svarbiausia, kad šis teisės aktas būtų realus. Ir paskutinis dalykas, kuris galbūt nevaidino svarbaus vaidmens diskusijose, bet aš nuolat jį pabrėžiu, komisija kalba apie e, mažiausius įmanomus reikalavimus elektromobiliams. E, kyla klausimas, kam to reikia. Mes čia kalbame apie teisės aktą, kuris turėtų būti susijęs su e, poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai mažinimu. Taigi mažiausiai manoma vertė elektromobiliams būtų kito teisės akto tema. Ir aš praėjusią savaitę buvau Štutgarte, kur mačiau, kaip atliekami elektromobilių bandymai. Ir patirtis iš tiesų yra labai įdomi. Tač, ir kalbant apie ateities tar, e, triukšmo taršos lygį, galima pasakyti, kad per visus tos mėnesius, kol daromi tie bandymai, nebuvo ne vieno atvejo, kuris būtų susijęs su e, triukšmo triukšmų keliamų elektromobilių. Taigi, e, manau, kad kelti reikalavimus, triukšmo reikalavimus elektromobiliams e, mes visų pirma turėtume ištirti E, kur yra rizika, kada tas elektromobilis, pavyzdžiui, yra jau netgi per tylus ir dėl to e, kyla grėsmė e, praeiviams. Bet tai yra jau kitos, tai yra jau transporto sektoriaus, o ne aplinkosaugos sektoriaus tema. Taigi manau, kad e, mes neturime kalbėti apie elektromobilių taršos, keliamą taršą, o šiaip pranešėjas puikiai padirbėjo ir aš palaikau jo pasiūlymą, galbūt pateiksiu pakeitimų, kurie, pakeitimų, kurie šiek tiek patobulins. Dėkoju, Holger Kramer. Aš ką tik neseniai vos nepapuoliau po elektromobiliu, nes negirdėjau, kad jis važiuoja. Toliau Bas Eichhaut, kuris pasisakys už kolegę Satuhasu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, e, aš noriu pasisakyti už ponę Hasi, kuri yra šešėlinė pranešė, bet negalėjo dalyvauti e, šiame posėdėje. Taigi pasakysiu vietoj jos. Man atrodo, iš mūsų perspektyvos mums nuostaba kelia tai, kad e, paskaitę pono Uski pranešimą mes susidarome įspūdį, kad jis tarsi susilpnina komisijos pasiūlymo ambicijas. O mes norėtume, kad šis pranešimas būtų griežtesnis. Taigi mes siekiame ambicingesnių tikslų, tačiau pataisykite mane, jeigu aš klysiu. Mes visų pirma siekiame, kad parlamentas veiktų nuosekliai ir jeigu mes e, rengiame pranešimą dėl septintosios aplinkosaugos veiksmų programos ir e, norime taikyti priemonės, kurios sumažintų triukšmo daroma poveikį žmogaus sveikatai. Tai ir kai, kai susilpiname komisijos pasiūlymą dėl transporto priemonių garso lygio, tai mes tarsi patys, prieštara, patys savo prieštaraujame. E, tarsi kalbame apie ambicingus tikslus, o kai turime suformuluoti konkrečius tikslus, tarsi atsisakome tų ambicijų. Taigi parlamento veiksmų nuoseklumas turėtų būti. E, esminis klausimas. 2012 m. lapkričio mėnesį mes jau siūlėme teikti griežtus pasiūlymus e, dėl padangų, tai yra taikyti griežtesnius standartus padangoms. Ir jeigu tų standartų būtų laikomasi, tai dauguma e, transporto priemonių e, keltų mažiau triukšmo. Taigi, manau, prieš teikiant naujus pasiūlymus reikia galvoti apie senesnių teisės aktų įgyvendinimą. E, ypač kai komisija kalba apie 2014 metus, tai turėtų komisija pagalvoti, kas iš 2012 metų turi būti įgyvendinta. E, Kalbant apie tam tikrus e, pakeitimus, aš matau, kad jie taip pat e, silpnina komisijos poziciją ir aš nematau prasmės tą daryti. Manau, kad mes, e, parlamentas, turime reikalauti griežtesnių terminų, kalbant apie pirmosios ir antrosios fazių įgyvendinimą. Taip pat nepritariu ponui Kramer. Man atrodo, kad kalbant apie ilgalaikius tikslus, mes turime e, iš tiesų e, kelti kažkokius ilgalaikius reikalavimus gamybos sektoriui ir mes neturime pamiršti 2020 metų tikslų. Manau, kad tai yra svarbus aspektas ir man kol kas atrodo, kad pono Uski pasiūlyme trūksta e, tokių griežtesnių pasiūlymų. Na ir galiausiai norėčiau užduoti klausimą ponui Uski dėl 22 pakeitimo, kodėl jis nori čia įtraukti papildomus e, triukšmo lygius, jeigu e, norima mažinti triukšmo lygį. Aš nesuprantu, e, kas tai turi. Ką tai turi bendro su 22 pakeitimu, man jisai skamba tikrai labai keistai. Na ir galiausiai, Aš noriu pasakyti, kad pritariu ponui Krameriu dėl elektromobilių. E, noriu pabrėžti, kad, e, kad žalieji dažnai prieštarauja tam, ką sako ponas Krameris. Taigi dabar noriu pabrėžti, kad mes pritarėme tam, ką pasakė ponas Krameris dėl elektromobilių. Dėkoju, Bas. Tai buvo šešėlinių pranešėjų pasisakymai. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Anja Weisgerber. Atrodo, jinai išėjo, tai Karl Schliuter. Uh, Dėkuoju. Aš manau, kad šiai diskusijai trūksta kai kurių aspektų. O būtent, jeigu mes mažiname triukšmą keliamą mašinų, tai yra labai teigiamas dalykas miestų e, aplinkai. Tai reiškia, jog tuomet galima būtų statyti viešo transporto naujas infrastruktūras. Ir tai kita vertus reiškia, kad bus išleidžiama daugiau lėšų viešam, tra, viešajam transportui, ypač miestų centruose. ir bus veiksmingiau naudojami, naudojamas miestų transportas. Turim atsižvelgti į šį aspektą ir turime galvoti apie tai, kas e, vyks. Taip pat, jeigu bus e, tas rezultatas, jog žmonės turės ilgesnį atstumą važiuoti iš priemeščių į. Anja Weisgerber, e, dėkoju, kad sutikėte man žodį, atsiprašau, bet aš lygiai grečiai dalyvauju kitame posėdėje. Norėčiau padėkoti ponui Uski už šį puikų pranešimą. Kaip pranešėja vidaus rinkos komitete, aš esu suinteresuota šiuo pranešimu ir norėčiau pasikeisti nuomonėmis su kolega. Ir taip pat džiaugčiausi, jeigu aplinkosaugos komitetas įtrauktų e, keletą aspektų šį pranešimą, kurie svarbus mums vidaus reikalų, e, vidaus rinkos e, rinkos komitetui dėl vartotojų perspektyvos. Iš esmės norėčiau pabrėžti, kad e, palaikau šį pasiūlymą. Tai yra tikrai labai svarbus dokumentas, kalbant apie visuomenės veikatą. Ir šį kartą mes kalbame apie triukšmo taršą. Todėl yra labai svarbu e, kalbėti apie tai, kad mūsų lengvėjai automobiliai ir, ir sunkiosios transporto priemonės taptų kiek įmanoma tylesnėmis, kad darytų kiek įmanoma mažesnį poveikį žmogaus sveikatai. Kalbant apie tai, kas svarbu vartotojui, reikia kalbėti apie ženklinimą, apie tai kalbėjo ir ponas Uski, ir ponas Tatarela. Man atrodo, kad būtų labai svarbu informuoti vartotoją, koks, kokį garso lygį pasiekia automobilis, koks yra jo triukšmo lygis. Bet tai svarbu ne tik, tai, ne tik vartotojams, bet taip pat ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes pavyzdžiui yra įvairių projektų, pavyzdžiui, Niderlanduose, e, kur būtų tikrai labai svarbu žinoti, koks yra automobilio keliamas triukšmo lygis, nes tada būtų galima e, atitinkamiams automobiliams atitinkamose zonose e, leisti važinėti tik tai tam tikriems automobiliams, o tam tikriems ne. Galbūt kai kuriems automobiliams būtų draudžiama važinėti. E, Neva, būtų draudžiama važinėti atitinkamiems automobiliams e, kurių yra triukšmo lygis pernelik didelis. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie išorės triukšmą, nes kalbant apie šį teisės aktą, mes čia kalbame tik apie e, išorinį triukšmą. Taip pat kalbant apie e, informaciją pirkėjui, man atrodo, būtų labai svarbu, kad e, mes, Europos parlamentas, pabrėžtume, e, kad svarbiausia būtų, kad komisija pateiktų atskirą pasiūlymą, nes šiame teisės akte šie reikalavimai yra tarsi ne vietoje. Ir tačiau iš vartotojų perspektyvos vis tik manau, kad tuos klausimus reikia paliesti. Toliau dėl atskirų kategorijų galiu pasakyti, kad yra labai svarbu, kad būtų pateiktas naujas transporto priemonių klasifikavimas, nes komisijos pasiūlymas iš tiesų yra pasenęs. Naujasis klasifikavimas galėtų padėti geriau atsižvelgti į dabar egzistuojančias transporto priemonių klases ir, ir ribinės vertes. Dėl kai kurių transporto priemonių galbūt galėtume pateikti ambicingesnių pasiūlymų, o šiaip komisijos pasiūlymas e, iš tiesų yra pakankamai geras. Aš daug prie jo dirbau ir vidaus, vidaus rinkos e, komitete komitete ir nagrinėjau tą ribinių verčių lentelę ir tikiuosi, kad mes ir ateityje dėl jos bendradarbiausime, nes kai kuriuose vietose tos vertės turėtų būti šiek tiek realistiškesnės. Komisija pateikia e, šiek tiek nuo realybės nutolusias vertės. E, dėl kolegės Merkis pastabos, kad 56 procentai transporto priemonių atitinka pirmai, pirmąją kategoriją, galiu pasakyti, kad tie apie 40 procentų likusių transporto priemonių jos taip pat turėtų pasiekti e, tas vertes. E, ir mūsų teisės aktų pasiūlymas būtų toks, kad būtų pasiekta kažkokia pusiausvira tarp e, mažai triukšmo ir daug triukšmo keliančių transporto priemonių ir kad būtų nustatyti kriterijai, kada nebūtų galima duoti leidimo tam tikriems automobiliams. Taigi mes turime netitolti nuo realybės. Ir paskutinis aspektas, kalbant apie atskirus e, įgyvendinimo etapus lengvos, lengviesiems ir lengvosioms ir sunkiosioms transporto priemonėms tai tikrai yra prasminga dėl to, kad yra skirtingas gamybos procesas, tačiau kita vertus mes turime užtikrinti planavimo saugumą ateičiai ir e, kolegos Uski pasiūlymas šią prasme e, iš tiesų yra prasmingas ir čia reiktų numatyti, matyti peržiūros išliką, kad mes galėtume bet kada priderinti šį teisės aktą prie realybės. E, ir kad ateityje mes galėtume e, kelti ambicingesnius tikslus. Tiesa, turėčiau pritarti kolegui Kramer, kad mūsų tiks, pirminis pasiūlymas buvo kad e, ambicingesnis. Dėkuoju, ponia Weisgerber. Šiandien mūsų komitete lankosi svečias iš ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, ponas Kuari. E, ir jeigu niekas tam neprieštarauja, jeigu kolegos pritarė, aš suteikčiau mūsų svečiui dviems minutėms žodį, nes jis yra pranešėjęs šią temą e, tame ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Taigi būtų svarbu, kad jis pristatytų mums ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto poziciją. Kadangi niekas neprieštarauja, tai prašau. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. porą minučių, kad galėčiau apibendrinti mūsų komiteto poziciją. Yra trumpas laikas, aš jau 10 sekundžių praradau, paaiškindamas šį aspektą. Visų pirma, kad išvengtume bet kokių nesusipratimų, pasakysiu, jog mūsų komitetas, kuris priėmė šią, patvirtino šią nuomonę balandžio 25 dieną, pritarė komisijos pasiūlymui, kad reikia sumažinti ribinės triukšmo vertes. Tai apima ir naująjį e, bandymų metodą. Tačiau šitas klausimas nebuvo nagrinėjamas integruoto požiūrio e, kontekste, taikant integruotą požiūrį. Galbūt rezultatai būtų buvę geresni, jeigu būtų buvę akcentuota labiau kelių priežiūra ir, ir kiti aspektai. Taip pat e, nebuvo nagrinėjamas vairuotojų atsakomybės klausimas, nes dažnai e, vairuotojai yra kalti dėl triukšmo lygio. Turime nepamiršti taip pat, jog jeigu smarkiai sumažinsime mašinų keliamą triukšmą, tai e, vis dėlto negalėsim sumažinti to triukšmo iki tam tikro lygio, pavyzdžiui, kurį kelia padangos dėl trinties į asfaltą. Tai taip pat liečia ir elektrinius automobilius. E, Nuoman, savo nuomonėje mes e, pareiškėme susirūpinimą dėl dviejų dalykų. Visų pirma, komisijos pasiūlymas remiasi 85 metų klasifikavimo. Tuo tarpu padėtis jau yra smarkiai pasikeitusi nuo to laiko. Mes pabrėžėme taip pat e, problemą susijusią su kylančia dėl, dėl sportinių automobilių. Tai yra rimtas aspektas. Antrasis e, dalykas, dėl kurio mes e, esame sunerime, tai yra gyventinimo tvarkaraštis. Triukšmo mažinimas yra susijęs su kai kuriais struktūriniais pokyčiais ir e, dideliais pokyčiais. Mes savo nuomonėje siūlome keisti tvarkaraštį, mes manome, kad nereikėtų pirmojo etapo. Mūsų nuomonė, tas pirmasis etapas neduos jokios apčiopiamos naudos. Mes manome, kad reikėtų telkti dėmesį į galutinį tikslą, kurį apibrėžia komisija ir tai taip pat turėtų būti ir mūsų tikslas. Mes manome, kad reikėtų tinkamesnio grafiko, palyginus su to, kurį siūlo komisija. Dėkoju, mes turime taupę elgti su savo laiku, nes komisijos atstovas taip pat čia yra ir aš norėčiau suteikti žodį ponui Filip Čen, jis yra e, automobilių pramonės skiriaus vedėjas, prašau. Dirk. Ačiū. Nedaug ką turiu pasakyti, kadangi, nedaug ką turiu pasakyti, kadangi mes prieš kurį laiką dalyvavome seminare ir aptarėme visus klausimus, daugiau ar mažiau. Apsikeitėme įvairiais argumentais ir savame suprantame, mes jautriai žiūrime į kai kurių parlamentarų prašymus jau galėjome daug ką aptarti, mes pripažįstame, kad integruotas požiūris būtų ko gero produktyviausias, produktyvesnis bent jau ir, ir leistų pasiekti apčiopiamesnių rezultatų. Norėtumėm parlamentarų rezultatą atkreipti, e, dėmesį atkreipti į tai, kad reikėtų pasižiūrėti, kas, e, kaip turėtų vystytis e, taisyklės padangų srityje. Mes balandį kitais metais turėsime naujas taisyklės, kurios turėtų įsigalioti ir taip pat žymėjimas turėtų būti atitinkamas pagal energetinę, e, jų energetinį efektyvumą ir triukšmą keliamą. Sunku įsivaizduoti, kaip tai įtakos vartotojus. E, bet mūsų ambicija nuo lapkričio mėnesio 12 metais pasižiūrėti, kaip ta žymėjimo sistema, ženklinimo sistema galėtų teigiamai įtakoti vartotojus pasirenkant jiems padangas. Žinoma, galima kažkokią tai sistemą žymėjimo su, su, sugalvoti triukšmo sitie, tačiau nežinome dar, kaip tai įtakos vartotojų elgseną. Kol kas tiek. Ačiū pirmininkė. Dank, um... Dėkoju. Iš karto norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Triukšmas ir transportas yra tikrai aktuali tema, ką tik ją aptarėme su komisaru, kai kada mes netgi nežinome, kokį poveikį iš tiesų triukšmas daro sveikatai. Tai Ir iš tiesų miestuose yra ir kitų problemų, yra pavyzdžiui geležinkelio problema, nes iš tiesų, kai geležis trinasi į geležį, triukšmas galbūt yra didesnis negu variklio keliamas triukšmas, taigi mes galbūt parlamente turėtume plačiau panagrinėti, e, kaip įvairūs triukšmo šaltiniai veikia žmogaus sveikatą ir tikrai čia reiktų galbūt pasirinkti kiek įmanoma platesnį požiūrį. Dar kolegė Morkūnaitė paprašė žodžius. Prašau, kad jūsų nepastebėjau, prašau. Ačiū. Aš norėjau trumpai atkreipti dėmesį, dėl, kalbame apie taršą iš automobilių ir tai svarbi tema, kiekvienas mes, kas gyvena miestuose, jaučiam tą poveikį ir kartais na, tokį nemalonų, sakyčiau, poveikį, bet viena vertus e, kalbam apie naujus automobilius, bet ko gero turėtumėm kalbėti ir apie uh, senesnius automobilius, tai yra uh, jau, na, taip vadinamus, padėvėtus. Ir uh, kokia problema? Uh, Išleidžiant į rinką automobilį, aišku, turi atitikti tam tikrus reikalavimus, e, automobiliai yra sertifikuojami. Tačiau e, atliekant techninę apžiūrą po kelių metų e, susidurima su tokia problema, kad, ars, kad apžiūrint automobilį techninės apžiūros metu e, e, nėra aišku, koks yra e, limitas taikomas tam automobiliui. Ir to, tuomet yra remiamas grinai nacionalinė e, tvarkoje įtvirtintais limitais. Tarkim, mano šalyje, Lietuvoje, tai yra 90 2 decibelai. Tai tarkim, jeigu automobilio sertifikatas vis tiek leidžia jam e, turėti žymiai mažesnę žemesnį limitą, tai nežinant šitų e, rodiklių, šito, šito sertifikato duomenų, yra iš karto pakeliama kartelė ir tokiu būdu na, tas triukšmo lygis jisai gali tarsi automatiškai būti didesnis. Todėl mano klausimas būtų komisijai, nepaisant to, kad komisijos atstovas jau kalbėjo, bet galbūt atkreipti dėmesį pranešėjo, ar nebūtų tikslinga siūlyti sukurti e, taip vadinamo e, tų e, ES tipo patvirtinimų, kitaip tariant, ES e, sertifikatų bendrą duomenų bazę, kur kiekviena valstybė galėtų rasti informaciją apie atitinkamo tipo automobilį, yra, kokia yra ta specifikacija ir e, taršos ribų limitai. Vielen Dank, Kollegin Morkunaite. Äh, was das Labeling angeht, habe ich vielleicht. Dėkoju kolegiai Morkūnai, tai nežinau, dėl ženklinimo galbūt yra taip, jeigu yra duodamas leidimas, tai galbūt apskritai tas automobilis turėtų atitikti e, visas įmanomas vertes, galbūt ženklinant reiktų daryti skirtumą tarp ypatingai tylių ir ypatingai triukšmingų automobilių. Bet čia galbūt mums į visą tai atsakys kolega Uski apibendrindamas diskusijas. Thank you. Thank you for, for discussion. Dėkoju už šias diskusijas ir norėčiau pasakyti, kad nesu tikras, ar supratau paskutinį klausimą dėl automobilių tipo. Galbūt visi supranta, kad mini autobusams yra taikomos, mikroautobusams yra taikomos visai kitokios, kitokie standartai negu, pavyzdžiui, sunkvežimiams. Taigi visi automobilių tipai pagal komisijos ir mano paties e, klasifikaciją jiems turi būti taikomi specialūs standartai. Kolegos pateikė du esminius klausimus Pirmasis iš jų buvo pateiktas kolegės Edith Merkis, jos dėje šiuo metu nebėra salėje, bet nepaisant to norėčiau pasakyti, kad mano pasiūlymas būtų grįžti prie pirminių e, testų, kurie buvo taikomi prieš 20 metų. Ir dabar būtų labai sunku e, palyginti E, jų rezultatus ir staiga taikyti naujus e, bandymus. Ir tai nėra tik mano nuomonė. Toliau dėl e, Vokietijos sprendimo mes galbūt galime toleruoti tuos naujus bandymo metodus, kurie sumažina toleraciją, triukšmo toleraciją, bet mes norėtume, kad būtų taikomas vieno decibelo kiekvienai kategorijai standartas. Toliau dėl Holgerio Kramerio pasisakymo. Aš šimtų procentų pritariu tam paaiškinimui, e, kurį pateikė Basas Aikhautas žaliųjų vardu. Tačiau tolimes, tolimoje ateityje mes turime žvelgti į tolimą ateitį Ir žinau iš automobilių pramonės, kad variklio gaminimo ciklas gali užtrukti nuo 11 iki 12 metų. Taigi, jeigu mes norime būti ambicingi, o tai yra labai populiarų žodį šiandien, tai mes turime atsižvelgti į tą ciklą ir turime e, parodyti kryptį, kurią turėtų eiti automobilių pramonė. Aišku, aš suprantu, kad reikia daryti poveikio vertinimą po pirmosios fazės ir taip toliau dėl elektromobilių ir jų keliamo triukšmo. Tai iš tiesų yra tema, e, kuri netitinka šio komiteto kompetencijos. Mes turime kalbėti apie visuomenės veikatą ir turime kalbėti apie triukšmo poveikį daromą žmogaus veikatai. O kalbant apie triukšmą iš kitų iš kitų požiūrio taškų tai yra tikrai labai sudėtingas dalykas, galbūt tai yra Anios Vaisgerber ir pramonės komiteto tema, ar atsiprašau, IMKO, tai yra vidaus rinkos e, komiteto tema, nes galbūt tai galėtų būti e, teisės akto susijusio su kitais klausimais e, dalis. Iš savo požiūrio e, taško aš galėčiau pasakyti, kad esminis e, klausimas mums yra visuomenės veikata ir mes e, čia neturime kalbėti apie kažkokį dirbtinį triukšmą, e, dirbtinio triukšmo elektromobiliams išradimą. Dėl žaliųjų klausimo mes iš vienos pusės turėtume būti uh, realistiški, tačiau iš kitos pusės turėtume būti labiau ambicingesni. Patikėkite manimi, kolegos, aš e, rengdamas šį pranešimą norėjau e, rasti kompromisą. Aš nesu šimtų procentų tikras, ar visi pakeitimai turėtų būti tokie, tačiau aš bandžiau bendradarbiauti su visais šešėliniais pranešiais ir siekti kompromisinio pranešimo toliau dėl to, kas buvo pasakyta dėl transporto valdymo ir kaip mes galėtume e, sutaupyti pinigų mūsų miestų teritorijose, e, norėčiau pabrėžti, kad e, didelė transporto priemonė sukelia tokį patį triukšmą kaip 20 e, sportinių automobilių. Taigi, jeigu mes norime sumažinti triukšmo taršą e, mūsų miestuose, e, mes turime atsižvelgti į tuos aspektus, ypač dėl to, kad tas triukšmo taršos, taršos mažinimas yra susijęs su sveikatos apsauga ir net galbūt galimybė išsaugoti gyvybę. Toliau dėl liberalų pasiūlymų, man atrodo, kad mums pavyks pasiekti kompromiso dėl tų keturių fazių. Dėkoju visiems už diskusijas, už vaisingas diskusijas ir laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Dėkoju Miroslavui Uski, sako pirmininkas. Pakeitimų pateikimo terminas yra birželio 6 diena 12 valanda. O čia komitete 20 ir 21 birželio dienomis e, kalbėsime apie tuos pakeitimus. Deši, Liepos 10 balsuosime komitete ir 2012 e, m. spalio mėnesį tikriausiai balsuosime uh, E, plenarinėme posėdė, taigi antrajam svarstymui dar liktų pakankamai laiko e, šioje kadencijoje, taigi mes tarsi ir laikomės puikiai tvarkaraščio. Dėkoju visiems už pasisakymus diskusijose. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra penktasis darbo tvarkės punktas. E, viešieji pirkimai mūsų pranešė yra Osa Vestlund. Suteiksiu jai žodį, prašau. Eh, <clears throat> Direktyvas for Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ši direktyva dėl viešųjų pirkimų yra be galo svarbi. Todėl, kad uh, viešieji pirkimai sudaro 18 procentų BVP kalbama apie bandymą įtvirtinti tvaraus vystimosi tikslus šioje srityje. Komisijos pasiūlymas buvo patobulintas siekiant užtikrinti veiksmingumą. Ir naujosios taisyklės taip pat turėtų būti lengviau įgyvendinamos. Aš manau, kad mes turėtume telkti dėmesį ties e, kai kuriais svarbiais aspektais, tokiais kaip pavyzdžiui į tokius aspektus kaip viso gyvavimo ciklo trukmė, taip pat į kai kurius e, socialinius aspektus. Reikėtų taip pat uh, atsižvelgti ir į tokias taisyklės, kaip e, už tą patį darbą mokamas toks pat atlyginimas. Be kitako, taip pat atsižvelgti į tam tikrus aplinkosaugos e, tikslus e, ir siekti, jog nebūtų jokių korupcijos apraiškų šioje srityje. Gera tinkama valdysena bei tinkamas e, lėšų panaudojimas taip pat turi būti e, tarptų tikslų. Pasiūlyme kalbama apie įvairių ženklinimą. Aš manau, kad čia reikėtų kalbėti labiau apie standartus šios e, srities rinkoje. Aš tikiuosi, jog bus įmanoma rasti visiems primtiną sprendimą. Komisijos pasiūlymą kalbama taip pat apie atli atliekų aspektą. Atliekų tvarkymą. Taip pat apie subrangą, subrangovus. subrangovų skaičius turėtų būti ribojamas ir čia taip pat turi būti laikomasi tam tikrų taisyklių. Dar vienas e, pakeitimas e, yra susijęs su pirkėjais, perkančiais e, socialinės paslaugas. Ir kuomet tai susiję su tam, tam tikrais e, privalumais, tam tikra nauda. Mokyklos ir. Kalbam apie tam tikrą gaunamą pelną, kuris turi būti reinvestuojamas į mokyklas, pavyzdžiui. Tai turbūt tiek būtų, o dabar esu pasirenkus išklausyti kitų kolegų nuomonę. Dėkuoju. Dėkuoju pranešiai, dabar žodis e, šešėliniams pranešėms, pirmasis pasakys Miroslav Mikolašek. Much, chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, gerbiamas pranešė, gerbiama pranešėja, norėčiau pasidalinti savo nuomonę. Man atrodo, kad tai yra puikia proga aptarti labai svarbų klausimą ir pritariu, kad šis klausimas mums yra labai svarbus, mums kaip politikams ir mūsų komitetui jis yra labai patrauklus. Norėčiau pasidalinti su jumis kai kuriais savo, kai kuriomis savo nuomonėmis. Viešieji pirkimai yra svarbi priemonė užtikrinanti ekonomikos augimą ir puikų vidaus rinkos veikimą. Ji, jie vaidina svarbų vaidmenį taip pat infrastruktūros kūrime ir paslaugų sektoriuje. Siekiant padidinti viešųjų pirkimų naudą, e, užtikrinant pažangų įtraukų ir tvarų augimą e, yra labai svarbus tam tikrų taisyklių susijusių su viešaisiais pirkimais užtikrinimas. Pone Vestlund e, e, atkreipė dėmesį į, daug, į daugumą ekonominių ir socialinių viešųjų pirkimų aspektų. Aš pritariu daugumai iš jūsų e, išsakytų nuostatų šiame pranešimo projekte ir aš tikiu, kad e, taisyklių supaprastinimas e, padėtų išvystyti, e, geriau pasinaudoti visų viešųjų pirkimų potencialu. E, tuo pačiu metu e, naujoviškų ir tvarių kriterijų gyvendinimas būtų susijęs su Europo 2020 strategija, taigi e, su ambicingais tiklais užimtumo, inovacijų, socialinės įtraukties, klimato, kovos su klimato kaita sritimis. Tvarieji kriterijai viešųjų pirkimų srityje padėtų įgyvendinti konkrečius veiksmus ES ir nacionalinių lygmenių ir užtikrinti S 2020 strategijos įgyvendinimu. E, mes turime toliau skatinti e, konkurencingumą ir e, naujų iššūkių sprendimą ir todėl neturėtume kurti papildomos administracinės naštos. Iš tiesų, viešojo sektoriaus organizacijos, to, tokios kaip regioninės įstaigos, vietos savivaldos įstaigos turėtų daryti viską, kad užtikrintų e, pilną aplinkosaugos bei visuomenės sveikatos apsaugos politikų veikimą. Todėl aš mm, pasisakau prieš e, vienintelio pigiausios kainos kriterijaus e, taikymą. Taip pat reikia atsižvelgti į specifinius poreikius, ypač apie naudą aplinkai ir visuomenės veikatai. Taip pat mes turime užtikrinti, kad būtų už tam tikrą pinigų sumą e, užtikrinta kiek įmanoma geresnė paslaugų kokybė, ypač maisto e, produktų ir, ir sveikatos apsaugos paslaugų e, sektoriuose. Taip pat turime užtikrinti, kad e, kiek įmanoma didesnė nauda būtų e, suteikta galutiniam e, naudos gavėjui. Taip pat turime nepamiršti gyvavimo ciklo kriterijaus ir taip pat užtikrinti geresnę sąveiką su mokslinių tyrimų rezultatais. Taip pat norėčiau palaikyti pranešėjos poziciją, kad E, naujoji direktyva e, turėtų užtikrinti savivaldos organų bendradarbiavimą, kad būtų užtikrintas kiek įmanoma geresnis šios, šio teisės akto įgyvenimas. Dėkoju. Toliau ponas Sanoni Alde vardu. Grazie, prezidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Paskaitysiu kolegos Manders analizę šešėlinio Aldės grupės pranešėjo, nes jis pats negali dalyvauti. Uh, Dėkuoju pranešėjai už sunku ir labai svarbu darbą ir už nuomonės projekto rengimą. Alde frakcija palankiai žiūri į komisijos pasiūlymą dėl naujos direktyvos dėl viešųjų pirkimų pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą ir viešųjų pirkimų veiksmingumą yra svarbus prioritetas mūsų frakcijai. Viešieji pirkimai vaidina esminį vaidmenį įgyvendinant Europos strategiją 2020. Tai yra viena iš priemonių besiremančių e, rinką siekiant įgyvendinti įtraukų ekonomikos augimą ir tvarų e, vystimasi Mūsų e, frakcijos e, nuomonė dėl šio projekto yra tokia. E, organizuojančios institucijos turėtų fiksuoti griežtesnius kriterijus socialinių ir, socialinių, socialinių ir aplinkosaugos požiūrių. Mūsų frakcija taip pat mano, jog mažos ir vidutinės įmonės turėtų turėti daugiau galimybių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Socialiniai ir aplinkosauginiai kriterijai taip pat turėtų skatinti įmonės e, naudotis platesnių galimybių e, spektru, ne tik tai dalyvavimu. Taip pat e, reikėtų skatinti ženklinimo standarto įgyvendinimą šią srityje. Aldė palankiai žiūri į teisingesnių ir e, griežtesnių standartų taikymą ženklinimo srityje. Taip pat e, siekiant įgyventi socialinius ir aplinkosauginius e, kriterijus, reikėtų ir šiuose srityse taikyti atitinkamus standartus. Dėkoju. Karšliuter tackar föredragande för hennes förslag. Jag tycker att... Eh, Dėkoju, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos eh, nuomonės projektą. Man atrodo, kad viskas, kas eh, yra parašyta šioje nuomonėje, yra teisinga ir buvo paliekti, paliesti esminiai punktai, ypač tie, kurie susiję su aplinkosauginiais aspektais. Taip pat reikia nepamiršti direktyvos, kurioje reiktų išplėsti apibrieštis, kad būtų atsižvelgta į aplinkos sauginius ir socialinius kriterijus ir kad e, e, viešųjų pirkimų e, srityje svarbiausias faktorius nebūtų tik tai pigiausia kaina. Taip pat viešųjų pirkimų srityje reikia nepamiršti, kad tai yra labai sudėtinga procedūra ir vietos institucijos kai kada nepasinaudoja visomis įmanomomis galimybėmis, kad viešieji pirkimai vyktų ekologiškiau. Man atrodo, kad kiek įmanoma. Jeigu būtų pasirinkta kiek įmanoma paprastesnė procedūra, tai e, daugiau naudos iš to būtų galima pasiekti. Taip pat e, reikia pabrėžti, kad tie viešieji pirkimai negali būti orientuoti tik į rinką. E, iš to. E, iš to naudos turėtų turėti visi visuomenės sluoksniai, visi įmanomi sektoriai. Pavyzdžiui, ypač tai yra susiję su maisto produktų sritimi. Mes matome, kad šioje srityje yra vieningi kriterijai, tačiau kartais e, atsitinka taip, kad yra mažesnis nei 5 procentų kainų skirtumas ir galbūt tokiais atvejais, jeigu kalbama tik apie 5 procentų kainos skirtumą, galbūt e, e, nus, laimėtojų tuo viešųjų pirkimų galima paskelbti tą, kuris siūlo geresnę kokybę, o ne mažiausią kainą. Uh, Man atrodo, kad taisyklės šioje srityje yra pakankamai aiškios, kaip sako e, pranešėja, tačiau galbūt būtų įmanoma kelti netgi aukštesnius reikalavimus, negu e, jie dabar yra keliami egzistuojančiose teisės aktuose, ypač kalbant apie maisto saugą. O šiaip manau, kad šis pasiūlymas yra teigiamas, tačiau reiktų nepamiršti naujų galimybių vietos e, organizacijoms. Pavyzdžiui, būtų galima pasirinkti tokį modelį, kai klientas rinktųsi, tai būtų e, netgi nebešieji pirkimai, bet tokiu būdu ne viena įmonė nebūtų užtikrinta, kad ji gaus tą užsakymą. Tiesiog e, reikėtų pasirinkti tokią formą, kai ne kažkokios institucijos e, renkasi e, paslaugų teikėja, bet e, patys klientai. Ir tokiu būdu būtų galima atsiž atsižvelgti į socialinius aspektus ir užtikrinti e, kiek įmanoma daugiau sažiningumo. E, nes galbūt būtent tą sažiningumą pradėtų užtikrinti e, tokia procedūra, kai galutinį sprendimą priema e, klientas. E, O šiaip manau, kad šis pasiūlymas yra tikrai geras ir manau, kad mes e, tikrai dėl jo sutarsime. E, tvarus vystimasis man kelia šiek tiek problemų nes manau, kalbant, kad kalbant apie viešuosius pirkimus, mes turime siekti kiek įmanoma geresnių ekologinių ir socialinės politikos rezultatų. Svarbiausias dalykas būtų tas, kad už, tuos, už tas lėšas, kurias išleidžiame, gautume kiek įmanoma geresnį rezultatą. Dėkuoju toliau, Julie Gerling. Manau, kad mes visi pritarėme tam, kad ES turėtų būti gerinamos galimybės verslui ir verslui technologijų vystimui ir viešasis e, sektorius čia galėtų vaidinti svarbu vaidmenį, ypač kalbant apie ekologizavimą įvairių e, pro, procesų. 20 procentų BVP yra aiški ir aiškiai apčiopiama vertė. Ir komisija pateikė viliojantį pasiūlymą, kaip būtų galima supaprastinti, supaprastinti viešųjų, tvarkyklų, <laughs> viešųjų pirkimų taisyklės. Mes turime taip pat kalbėti apie įvairias partnerystės, kurios taip pat paliestų aplinkosauginius aspektus šioje srityje. Taip pat e, turime kalbėti apie tai, kad esminis kriterijus viešuosiuose pirkimuose neturėtų būti tik žemiausia kaina. Taip pat e, tikiuosi, kad e, pranešėja palaikys komisijos pasiūlymą dėl pa, supaprastinimo ir didesnio lankstumo, ypač kalbant apie partnerystės. Ir manau, kad iš aplinkos sauginio požiūrio e, taško e, tai ne visai atsispindi pranešėjos nuomonėje. Man atrodo, kad e, mes šiame pranešime e, paliečiame temas, kurios nėra mūsų komiteto kompetencijoje, ypač kalbant apie ženklinimą. E, manau, kad e, diskusijos dėl šio klausimo turėtų vykti kitoje vietoje. Ir nemanau, kad visi su viešaisiais pirkimais susiję aspektai yra mūsų komiteto kompetencija. Galbūt kai kurie aspektai būtų svarbus e, užimtumo ir socialinių reikalų komitetui. nes mes juk nereikalavome iš MPL komiteto, kad jis spręstų aplinkos sauginius klausimus. Kalbant apie gamybos procesą ir su tuo susijusias nuostatas, man kol kas jos nėra aiškios. Ir manau, kad reikia glaudžiai bendradarbiauti su Imko komitetų pranešėjų dėl to, kad e, kai kurie pakeitimai nėra labai aiškus, ypač vienuoliktasis pakeitimas, kur yra kalbamas, kalbama apie E, socialiai tvarų gamybos e, ciklą. Tai nėra labai aišku, kas čia turima omenyje. Ir aš esu prieš tai, kad į pasiūlymus dėl reglamento būtų teikiami e, kad pasiūlymai dėl reglamento būtų neaiškiai suformuoluoti, kad čia būtų siūlomos kažkokios nesuprantamos formuluotės. Taigi, manau, kad mes turime aiškiai išsiaiškinti kai kurias formuluotės. Socialinis tvarumas nėra aiški savoka. Ir jeigu mes prarasime ryšį su e, pranešimo tema, tai e, iškils didesnė grėsmė viešiesiems pirkimams. Taigi, aš nemanau, kad e, tokiu būdu mes pasieksime tikslo. Taip pat kitas svarbus aspektas būtų teisinis pagrindas šio pranešimo. Taigi matote, kad yra tam tikrų dalykų, kurie yra prieštaringai vertinami ir taip pat, manau, kad e, mes teikdami tokius pasiūlymus nesumažinsime biurokratinio aparato, o tik jį padidinsime. Dėkoju, ar kas nors iš komisijos norėtų pasisakyti, prašau. Dėkoju, aš esu iš e, DG Markt. Norėčiau padėkoti visiems e, diskusijos dalyviams už labai turiningą ir įdomią diskusiją. Noriu pasakyti tokį bendrą dalyką. Pirmininkas, gal galėtumėte kalbėti arčiau mikrofono. Aš norėjau pasakyti štai ką komisijos vardu. Bet kurie vėlesni pasiūlymai, be jokios abejonės, turi remtis sutarties e, principais ir be kita ko nediskriminavimo taisyklė. Ir e, neturėtų būti jokių galimybių diskriminavimui ir piknaudžiavimams. Čia kita vertus e, mes norime pabrėžti, jog yra absoliuti būtinybė nekomplikuoti, o paprastinti administracinių požiūrių e, padėtį. Dėkuoju. Dėkuoju. Pranešėja, ponė Veslund. Dėkuoju ponė pirmininkė. Dėkoju už malonius žodžius. Man dirbsiu ir toliau šį darbą ir ieškosiu sprendimo. Man atrodo, kad dažnai girdėjom klausimą, kaip galima pasiekti pusiausvyrą tarp galimybių vietinių lygmenių priimti sprendimą primtiniausia, bet kadangi yra padėtis skirtinga įvairiose vietovėse, tai tą specifiką reikia atsižvelgti. Ir kuomet organizuojami viešieji pirkimai, kartais dalyvauja dalyvių iš visos Europos Sąjungos ir tuomet, kai priimamas sprendimas, kas gali dalyvauti. Manau, kad e, dėl šitų dalykų mes e, sutarėme dėl to, kad turi būti tam tikros galimybės numatomas regioniniam lygmeniui. Aišku, turime galvoti čia apie daugelį aspektų, be kita ko ir apie poveikį visuomenės sveikatai. Dėkoju pranešėjai, manau, kad tai yra labai svarbus pranešimas kurį ką tik aptarėme, nes iš tiesų dauguma e, politikų iš savivaldybių ligmens yra tikrai susiję su šiuo klausimu ir jam būtų svarbu, kad kiek įmanoma lankščiau būtų galima renkti viešuosius pirkimus ir kad būtų galima atsižvelgti į aplinkosauginius kriterijus, kai tam yra galimybė. Taigi mes tarsi tiesiame kelią tam, o tam, kad nutiestume tą kelią, norėčiau paskelbti, kada yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas, tai yra birželio 7 diena 12 valanda. E, balsavimas komitete įvyks e, Liepos 10 dieną, IMKO komitete, atsakingame komitete e, dėl šio pranešimo bus balsuojama spalio 10 dieną ir pagal visus planus E, pirmasis svarstymas plenarinėme posėdį turėtų įvykti gruodžio mėnesį. Kol kas dėkoju visiems kolegoms. E, kiti du darbo atvarkės punktai, kaip jau minėjau, posėdžio pradžioje yra nukelti į kitą mūsų posėdį. Tie e, kurie yra koordinatoriai. Norėčiau tiems pasakyti, kad rytoj 9 ryto įvyks koordinatorių posėdis. Tikiuosi, kad visi devinta susirinksite į tą posėdį, o visus kitus kolegas kviečiu lygiai dešimtą ateiti į balsavimus ir atsinešti savo balsavimų korteles, kad be jokių trūkdžių galėtume balsuoti. Gero vakaro ir iki rytojaus.